Good morning, everybody. Labas rytas. Sveiki susirinkę į mūsų paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas. Pradedame iš karto nuo darb... nuomonės projekto aptarimo dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo. Prašau žodis autoriai viešojo sektoriaus informacijos direktyvos peržiūrą. Komisija jau pradėjo, e, patikdama labai gerą, pas, gerą pasiūlymą. Mūsų tikslas užtikrinti, kad daugiau duomenų iš viešojo sektoriaus, ypač dinaminės svarbos duomenų, kurie keičiasi labai sparčiai realiuoju laiku, kad tokie duomenys būtų prieinami įvairiems tikslams ekonomikos srityje, vartotojams ir visuomeniai bendrai ir mūsų kaip vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vaidmuo. Mes delegavome šio pranešimo svarstymę pagal 52 taisyklę kad e, to domenų panaudojimas būtų kiek įmanoma nuoseklesnis. E, jau vyko pirmasis keitimasis nuomonėmis šią temą ir tų duomenų prieinamumas nuo pat pradžių be papildo, ne, ne, nesukels papildomų kaštų viešajam sektoriui, o nauda bus visai visuomeniai bei ir <clears throat> viešojo sektoriaus administracijai, kuri galės naudotis e, sutvarkytais duomenimis ir tos pačios administracijos įvairioms tarnyboms bus lengviau gauti tokius duomenys. E, šios peržiūrėtos redakcijos pasiūlymo svarbiausias aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, tai mm, galimybė viešojo sektoriaus administracijai e, rinkti rinkliavą už prieigą prie informacijos. Kodėl? Patirtis atskleidė, kad viena vertus daugeliu atveju šie kaštai labai smarkiai e, nekeičia duomenų prieinamumo, todėl turėtume priboti a, a, tuos atveju skaičių, kuomet būtina e, mokėti e, mokestį už naudojimąsi duomenimis. Kita vertus, atsiranda rinkos koncentracija e, įmonių skaičius, kurios gali savo leisti mokėti už duomenis, yra mažesnė paprastai, o e, vis, to, ta visuomenės dalis, kuri naudojasi ne, nemokamais duomenimis, yra e, mažesnė. Pavyzdžiui, geografiniai duomenys, e, žemė, informacija apie žemėlapius susijusi su Google žemėlapiais daug įplaukų net neša viešajam sektoriui. Ir e, manau, kad šiuo atveju mums, kaip viešajam sektoriui, tenka atsakomybė nestiprinti e, tų įmonių pozicijos, kurios ir taip turi tvirtas pozicijas, bet užtikrinti sąžininką konkurenciją. Todėl siūlau apriboti atvejus, kuomet galima būtų leisti e, rinkti mokestį. E, numatyti konkrečiai, kokiais atvejais viešojo sektoriaus administracija turi teisę rinkti e, mokesčius, taip pat direktyvoje nurodyti, kokius, e, kokie, taip vadinami, vertingi, kokybiški duomenys turėtų būti prieinami nemokamai. E, komisija siūlo šios klausimus spręsti per deleguotosios teisės aktus, man tai atrodo bejotina, nes tai yra šios direktyvos esmė. Ir manau, kad mes kaip įstatymų kūrimo institucija turėtume e, nurodyti, kokiuose, kokiais atvejais e, kokybiški, vertingi duomenys yra nemokamai prieinami. Taigi aš akcentavau G8 ir Open Knowledge fondo veiklą ir aš lauksiu kolegų pasiūlymų apie tai, kaip galėtume patobulinti šiuos priedus. Nežiūrinti nieką, yra galimybė komisijai atnaujinti šios duomenis. Ir manau, kad komisija, grinai komisija turėtų spręsti, ką, ką, ką priskirti kokybiškų vertingų duomenų uh, E, grupėms. Kaip tuos duomenys geriausia panaudoti Europos mastu? E, viešojo sektoriaus, direktyvoje dėl viešojo sektoriaus informacijos kalbama apie informaciją, kurią teikia valstybės narės, tačiau taip pat norime sukurti galimybę tuos duomenų rinkinius kaupti ES mastu, kad kad prietaikos, kurios yra europinės, galėtų tuos užsitikrinti prieigą prie tų duomenų e, die, diena, vienu prieigos kanalu. Pavyzdžiui, bendris skaitmeniniai vartai būtų toks sprendimas arba rinktis kažkokius kitokius individualius sprendimus, bet, sprendimus, bet mano nuomonėje ir 28-ame paketime apie taip kalbama. Toliau dinamiški duomenys. Manau, kad svarbu, jog būtų bendri standartai direktyvoje dėl programų ir prietaikų interfeiso, kad tos programos ir, ir prietaikos galėtų užsitikrinti prieigą prie duomenų realiuoju laiku, nes lab, nelabai praktiška nagrinėti atskirus e, prašymus, kuriuos teikia žmonės ir paskui reaguoti juos nes jeigu tai užtruks ilgai, tai duomenys bus pasenę, kai jie taps prieinami. Taigi svarbu. Dėl to, kokias e, licencijas naudoti, e, reikia naudoti e, tokias licenzijas, kurios e, būtų mažiausiai ribojančios ir būtų pakartotinio naudojamo, nes manau, kad yra ne, nereikalingas papildomas e, komplikuojantis viską ligmuo, jeigu tenka sugrupuoti e, leidimus į keletas grupės. Reiktų leisti administracijai dirbti. Taip pat reikia e, kitaip pavadinti direktyvą, tai turi tapti vis, įrankiu visuomeniai Taip pat e, tai turėtų tapti galimybę prieiti prie viešojo sektoriaus duomenų ir iš naujo panaudoti duomenis. Galbūt at, atvirų duomenų direktyva. Toks pavadinimas apriektų visus šios aspektus. Paskutinėme šešėlių, šešėlinių pranešėjų susirinkime mes jau aptarėme svarbiausius tos diskusijos aspektus ir manau yra bendras sutarimas kad reikia e, priedo ne tik šios informacijos. Ir žinoma, dar turime kalbėti apie apmokestinimo aspektus ir e, duomenų turinį. Tikiuosi, kad darbas toliau vyks sparčiai. Mūsų tikslas patvirtinti šią nuomonę, kuomet ITRE pagrindinis komitetas E, svarstys pakeitimus, kad IMKO mūsų komitetas galėtų aktyviai dalyvauti šiame darbe. Aš tikiuosi, kad tarybai pavyks patvirtinti bendrąjį požiūrį pirmininkaujant Austrijai ir būtų gerai, kad jei viename, jei būt, pavyktų šioje kadencijoje per trišalį dialogo darybas susitarti. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už tai, kad įsijungė į šį procesą nuo pat ankstyvo etapo ir išsakė savo nuomonės ir prioritetus. Pakeitimų teikimo terminas šiandien vidurdienis. Dar turiu pasiūlymų dėl e, duomenų interfeiso, bet bendrai laikysiuosi to, ką pasiūliau ir aš tikiuosi, kad vasaros atostogos bus galimybė teikti kompromisinius pakeitimus mm, ir po vasaros galėsime iš karto pereiti prie kompromisinių pakeitimų ir tikiuosi, kad balsavimas dėl jų vyks spalio mėnesį. Ačiū toliau šešėliniai pranešiai. EPP frakcijos vardu. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą, nes manau, kad tai racionali galiojančios direktyvos peržiūra. Tikslas šio darbo užtikrinti, kad kiek įmanoma duomenų viešojo sektoriaus būtų prieinami ir panaudojami keletą kartų. Iš tikrųjų, duomenys yra svarbus visuomenės e, veiklos ir ekonominio gyvenimo potencialas. Noriu padėkoti Juliai Rėdai už jos pasiūlymą. Noriu e, aptarti tuos aspektus, kuriuos reikėtų dar apsvarstyti, siekiant subalansuoto požiūrio. Visų pirma, subsidiarumas. Tai mums svarbu. Subsidiarumo klausimą turėtų spręsti valstybės narės, nes patik, joms patikėta kompetencija už tai. Uh, ir nuspręsti, ar duomenys e, leisti naudoti ar ne, ar skelbti duomenų rinkinius. Tai, tai yra valstybės narės, valstybės narių kompetencija, taip ir turėtų likti. E, susijusiuose teisės aktuose nurodoma, kokie duomenys gali būti panaudojami. O naudojami kriterijai turėtų e, būti susijęs su viešuoju sektoriumi. Neturėtų būti prievolės, neturėtų atsirasti prievolės skelbti visus duomenys, o tik tus duomenys, kuriuos galima ra racionaliai papildomai panaudoti. Dėl didelės vertės duomenų rinkinių yra kai kurie duomenys svarbesni, nes ir tai susi, su jų e, skelbimu yra susiję viešieji interesai. Tačiau nemanau, kad reiktų komisijai suteikti, galim, kad reiktų patvirtinti deleguotosios teisės aktą komisijos atžvilgių. Manau, kad komisija viena neturėtų spręsti šių klausimų. Pranešimo projekte uh, e, išsakytas toks požiūris. Uh, vis, vis dėlto subsidiarumo tikslais, manau, valstybės turėtų e, prisijimti svarbiausią atsakomybę už tai, kokius duomenys skelbti. Toliau. Duomenų e, grupavimas ir skelbimas tai reikalauja daug laiko ir išteklių. Ir jeigu yra daug duomenų, kuriuos viešoji, viešo sektoriaus institucija e, organizacija turi, bet ji privalo dar juos kažkaip suorganizuoti, sutvarkyti, tai reiškia papildomas išlaidas. Mes daug kalbėjome su viešojo sektoriaus institucijomis, aptarėme susijusius kaštus. Ir kiek kainavo paskutinės direktyvos šioje srityje įgyvendinimas ir paaiškėjo, kad e, leidimų išdavimas yra tapo brangesniu ir, ir kokia situacija susidaro, kuomet e, yra noras gauti tuos leidimus. Manau, kad čia iškyla dilema. Turi būti nauda, nes kitaip mokesčių mokėtojai moka už privataus sektoriaus naudą. Aš manau, kad svarbiausia duomenys, kurie būtų naudingi ir kurių e, sutvarkymas ne, nekainuotų, nes man iškeltų problemų papildomi, ženklus papildomi kaštai. Turi egzistuoti e, licencijavimas. Ir jeigu kažkokia konkreti grupė ar įmonė suinteresuota, e, duomenų įgyjimų iš viešojo sektoriaus institucijos, tuomet jeigu duomenys skelbiami užtikrinant reikalingą apsaugą, tai tas susijusias papildomas išlaidas turi finansuoti duomenų naudotojas, nes kitaip ta papildoma našta tenka mokesčių mokėtojams. Išimtiniais atvejais viešojo sektoriaus institucijos gali atsižvelgti į papildomus kaštus, o ne tik tai labai e, nežymius kaštus, jeigu tai susijęs su papildomu personalu. Tai, tai tikrai neturėtų tapti didelių pajamų šaltinių viešojo sektoriaus institucijoms to, to, tie mokesčiai. E, 22 konstatuosios dalies punkte kur kalbama apie domenų tiekimą viešo sektoriaus institucijoms, kalbama apie tai, ką tai reiškia privačiam sektoriui. Gali iškilti konkurencija tarp privataus ir viešojo sektoriaus įmonių. Privačios korporacijos dirba šioje srityje, tačiau privati ko, e, kompanija uh, privačios sektoriaus įmonės neturėtų iškraipyti situacijos ir turėtume gerai apmastyti, ko mes prašome ir kokiu, kokie turėtų būti tie kriterijai reikalavimai, kai nėra tiesioginės konkurencijos tarp viešojo ir privatų sektoriaus įmonių. Manau, kad e, tos pačios taisyklės turėtų būti taikytinos abiems sektoriams. Sezemų frakcijos vadovė, ponia Jakonsarė. Dėkuoju, ponė pranešėjai, jūs puikiai padirbėjote ties šių dokumentų paketu. Na, dėje negaliu pasakyti to paties apie komisiją. Aukštos tvirties duomenų klausimas, tai yra pagrindinis aspektas šioj direktyvai, nebuvo mm, su juo dirbama skaidriai ir, ir, ir, ir draugiai, ir betadarbiaujant. Na, e, aukštos vertės duomenys ir e, gali turėti labai didelę socioekonominę naudą ir negali būti laisvai nemokamai prieinamas visiems naudoti pakartotinai. Tačiau komisija nepateikė sąrašo, nepakeitė poveikio vertinimo, nepateikė iškios metodologijos, kaip šitie duomenys yra atrenkami. Aš ketinau patikti pakeitimus apie 14 straipsnį dėl e, aukštos vertės duomenų e, sąrašo parengimo. Aš taip pat norėčiau paaiškinti taikymo sritį. Prievolė, kalbant apie pri, privačias įmonės, viešasias įmonės, yra neprivaloma ir taip turėtų būti aiškiai nurodyta. Kai dėl kitų straipsnių aš, na, laikausi nuomonės kaip ir pranešėja, kad reikėtų kaupti duomenis sąjungos lygmenių ir manau, kad e, tuomet būtų lengviau pakartotinai juos naudoti ir prieiga pakartotinai naudojantiems būtų geresnė. Ir galiausiai atvirų domenų politika turėtų būti apribota. Turėtų būti uh, gerai apsaugomi asmeniniai duomenys, asmens duomenys ir taip pat turi būti galvojami pensionalinį saugumą. Labai ačiū ir ir ponas Stulik. Labai ačiū. Džiaugiuosi, kad yra puikiai padirbėta ir manau, kad kalbam apie tokius klausimus, apie, dėl kurių, ties kuriais turėsime ir toliau dirbti. E, Pakartotinas informacijos naudojimas viešame sektoriuje yra labai gera mintis, ne vien kalbant apie domenų kopimą, bet taip pat kalbant ir apie e, nacionalinės administracijos e, skaidrumas. Kai dėl trečio pakeitimo pasiūlymo, pagal kurį tam tikri viešieji sektoriai turėtų užtikrinti priva, laisvą prieigą ir jeigu kalbėsim apie apie viešo domenų naudojimą ir reikia galvoti tada, kai tie duomenys yra renkami, yra kaupiami. Manau, kad yra labai gera apibrieštis, kaip įvairios priemonės yra, programos yra naudojamos, turės įtakos. Na, manau, kalba apie 14 ir 18 pakeitimus. pakeitimus. Tačiau problematiška yra tai, kad yra apibrieštis aukštos vertės domenų e, apibrieštis. Ir pagal šitą direktyvą valstybės narės e, turėtų dėkti prieigą prie tokių domenų, bet aš manau, kad reikėtų laikyti subsidiarumo ir, ir proporcingumo principo, ko nori valstybės narės. Dėl to mes čia turėtume aiškiai žinoti, kokie duomenys turėtų būti viešai skelbiami valstybės narės ir kokiu tikslu. Manau, kad viena iš pagristų priežasčių yra duomenų teikimas e, atitinkant Europos interesus, o Europos interesas e, yra toks, kai leidžiama geriau realizuoti keturias pagrindinės piliečių laisvės. Dėl to aš labiau būčiau linkęs, kad e, kategorijų, grupės kategorijų sąrašas, apie kurį kalbam 31 pakeitime, manau, kad tai reikėtų išbraukti. Manome, kad iš tikrųjų tai apribos duomenys tik tai apie registrus, e, žemėlapis ir viešai užsakymą. Na, manau, kad tai būtų švelnesnė e, nuostata ir be to kai dėl valstybių narių jos neprivalo pateikti viešai naudoti duomenys, kurie dabar jau yra pateikiami e, laisvai prieinami ir tuomet labai lengva valstybėms narėms paaiškinti, kokia bus nauda pateikus tos duomenys ir kokia tai bus nauda rinkai. Much, Chair, like... Mm, Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą, kaip Alde visuomet pritarė atviru, atviriems laisvai naudojamiems duomenims ir mes galime pritarti pakeitimų pasiūlymams, kai dėl kitų pasiūlymų bus jų trys kategorijos – Viena yra pakartotinas domenų naudojimas tai yra įmanomas tada, kai mm, visuomeniai yra suteikiama prieiga paprašius. Ir tai reikėtų aiškiai nurodyti direktyvoje, mes tai galim padaryti, kalbant apie direktyvos dalis, apie aplinkos apsaugos dalis. Toliau laisvos prieigos principas yra primtinas daugumai vyriausybių ir mes manome būtų naudinga aiškiai pasakyti e, tekste. Antras dalykas - dinamin, dinamiški duomenys, jūs juos jau minėjote, mūsų nuomonė jie turi būti teikiami realiu laiku ir nedėlistant. E, perkeliami duomenys yra naudojami tada, kai jie yra e, pateikiami į registrą. Ir jeigu mes ribosim laiką, tai tikrai nepadės. Jeigu yra vėlavimas, tuomet vartotojams apie tai turėtų būti pranešta ir nurodyta, dėl ko, koks tai yra vėlavimas. Ir galiausiai e, erdvės informacija turėtų būti įtraukta į aukštos vertės duomenų e, grupę. Labai naudingos e, duomenų grupės yra žemėlapiai ir taip pat geografinės nuorodos, šie duomenys, jie turėtų būti pateikiami laisvai ir visi galėtų jais naudotis nemokamai. Pranešėjai jau mėgino tai daryti prieduose, bet mes norėtume, kad būtų patikstinta ir aiškiau įrašyta. Ir aš tik tai dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai ir tikiuosi, kad dokumentai bus greitai ir pritarta. Ačiū ir norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui, ponui Ivo Foman, Connect generalinis direktoratas. Dėkuoju pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai. Už nuomonės projektą mes džiaugiamės matydami, kad siūlomi pakeitimai e, stiprina, patiksina kai kurias nuostatas, pavyzdžiui, pavadinimai, atvirų duomenų pavadinimas, mes tam labai pritarėme. Taip pat pritarėme pakeitimams, kurie e, siūlo panaudojimo nuostatams pasisintimo nuostatoms. Tai manau, kad tai padės lengviau naudotis duomenimis, bet e, reikėtų dar atidžiau panagrinėti techninių požiūrių ir vėliau galbūt bus dėl to susitarta. Kaip jau buvo paminėta anksčiau, ryšys tarp e, direktyvos ir nacionalinės prieigos tvarka turėtų būti atidžiau išanalizuota. Toliau aukštos vertės duomenų grupės. Tai jau minėjo kiti anksčiau kalbėjusieji. Na, visų pirma, mes džiaugiamės matydami, kad e, yra pabrėžiama šitų duomenų e, vertė. Ir mes taip pat suprantame, kad yra noras tiksliau apibrėžti, ką galime būtų padaryti šitame deleguotame teisės akte ir ką galim parašyti, įrašyti pagrindų teisės akte, bet vis dėlto reikėtų palikti tam tikrą lankstumą, nu, užtikrinti nebaigtinį sąrašą ir taip pat reikėtų apibriežti, kurie duomenys turėtų būti atvirai prieinami. Taigi dėkoju ir esam pasirengę toliau dirbti su jumis ties šiuo pasiūlymu ir laukime galutinio mm, rezultato. Dėkui. Ačiū ir galiausiai. Mm, Pane Reda. Dėkuoju, pirmininkė, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už konstruktyvės pastabas ir komisijai už aktyvų požiūrį. Jau vyko techninis posėdis kartu su komisija ir manau, kad galėsime tęsti darbą, glaudų bendradarbiavimą ir rasti tinkamą sprendimą apie um, aukštos vertės duomenys ir kitus klausimus. Aš tikiu, kad galim pasiekti susitarimą netrukus pavasaros atostogų ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir palinkėti kolegoms gerų atostogų. Ačiū ir, kaip minėjau pradžioje, ponė Reda, pateikti pakeitimus galima šiandien iki vidurdienio. E, Pakeitimai bus svarstami rugsėjo sesijoje, o balsavimas spalio mėnesį. Okay, so we... Na, manau, kad galime pradėti šios dienos balsavimą. Tai paskutinis balsavimas prieš vasaros atostogas. Ir pirmiausia, pirmas pranešimas, dėl kurio balsuosim, yra dviejų produktų kokybė vieningoje rinkoje. Ir e, Selinalova e, pranešėjo, pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis 30 pakeitimas, kas už, prieš. Nereikia dėl jo balsuoti, todėl antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime, 52. Patvirtinta, 19 už, 16 prieš. Tuomet penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 kas už, prieš, sus, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkime dėl 69. patvirtinta, pritarta. E, šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas, šimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri 5, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patikrinkime. Agri 5 tikriname, prašome. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 101 pakeitimas, kas už, prieš, sus, susilaikė. Patikrinkime. Tikrinkime. E, pakeitimas 101. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 102 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, pasitikrinti, kadangi neaiškus, koks yra PP balsavimas. Balsuoti baigiame, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet 15 e, kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime, tikriname 153 pakeitimas. Vasuoti baigiame. Atmesta. Per vėlų negalim keisti balsavimo rezultato. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 162 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. 162. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tuomet e, agri 14, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikę, patikrinkime, tikriname, 17 kompromisas, prašome. Balsuoti baigiame. Patvirtintas iš taip. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti, patikrinti, 18 kompromisas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tai reiškia, kad reikia perėti prie atskirų pakeitimų. 171 už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta, bet reikia patikrinti. patikrinti. Pakeitimas 171, prašome. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 172 už prieš susilaikė atmesta. Patikrinsime 172 tikriname. Atmesta. Toliau agri 9 kas už prieš susilaikė atmesta. 38 kas už prieš susilaikė atmesta. 165 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tuomet 19 e, kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet 21 e, kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 196 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Preambulės, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, šeštas už, prieš, prieš, susilaikė. Manau, kad reikėtų pasitikrinti. Šeštas pakeitimas. Tikriname. Basuoti baigėme. Patvirtinta. Toliau septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. A griež... Aš. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta agri A. Nereikia balsuoti. Devintas pakeitimas, kas už, susilaikė, patvirtinta. Agri B, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkime dešimtas pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 kas už, prieš, susilaikė, atme, patikriname, prašom patikrinti 14 pakeitimas. Patvirtinta. Toliau AGRC, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad patvirtinta, bet patikrinkime. AGRC tikriname. Baigėme balsuoti. Atmesta. Tai reiškia, kad reikia Dabar perėti prie 15 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri E už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri F už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri G, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname agri G. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 18, taip, 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Taigi dabar iš karto periname prie 22 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau NV2, pirma dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie 8NV8, kas už prieš susilaikė atmesta patvirtinta N9 antroji dalis. Taigi, kaip sakiau, N9 antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, tikrinkime, N9 antroji dalis. Baigiame patvirtinta NV10 antroji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau NV13, kas už prieš susilaikė patikriname NV13 tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau NB15, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi dabar ND18. ND18, ar visi rado? Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Tuomet e, galim pereiti, kas nori, nori pasitikrinti, tai prašome NV18, tikriname. Basuoti baigiame, atmesta. Toliau NVC, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta. Toliau NV4. Septintas kompromisas A buvo patvirtintas ir E taip pat, taigi dabar galime perėti prie NV4. Ar visi rado NV4? Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? NV6? Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? NV9. Dėl jo balsuoti nereikia. NV11. NV11 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. NV12 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, bet pasitikrinkime NV12. Baigiame balsuoti patvirtinta. Ir toliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 33 už, 3 prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją, ar jūs dar norėtumėt pasisakyti? kolegos, labai dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir taip pat kolegoms iš kitų konvitetų Envi Agre už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad Europos parlamentas bent jau mūsų komitetuose tikrai pasakė labai aiškiai, kad dviguba, dvigubas požiūris, dviguba kokybė nėra prieinama praktika ir mes turim juos atsikratyti, jeigu tokių atvejų dar pasitaiko. Ačiū labai. Okay, so then we will continue with uh, the vote. Tęsime balsavimą. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo reglamentui dėl sveikatos technologijų vertinimo. Būzoji mūsų pranešėjas. Pirmiausia, trečias ir septyniasdešimtas pakeitimai identiški. Kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku, reikia patikrinti. Trečias ir septyniasdešimtas. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 72, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 72. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 73 už, prieš, susilaikė, priimta. Norite patikrinti? Girdėjau žodį tikrinti. Galim, bet man atrodo, kad viskas priimta. Baigiame balsuoti. Priimta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Priimta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisnis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 79 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 8 ir 80 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 9 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 9. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 19. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Toliau. 90. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 91. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 13 už prieš susilaikę priimta. 14 už prieš susilaikę priimta. Toliau atkrenta ir periname prie 93, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 95, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 96. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 97. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16. 98. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 99. už, prieš susilaikė priimta. 17. už, prieš susilaikė priimta priimta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, dešimtas kompromisinis. Ne, nereikia dėl jo balsuoti. Todėl 102 pakeitimas iš karto. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikrinkime, tikrinkime. Tikriname 17 kompromisinį. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Balsuojame už 108, 109 ir 190 kartų. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 19. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 112. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 112 pakeitimą, prašom. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. 113 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 115 už, prieš susilaikė priimta. 116 atkrenta. Toliau. 119 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 120 kas už. Atsiprašau. 121 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau balsuojame iš karto už kelis pakeitimus nuo 124 iki 128, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dar vienas e, blokinis vadinamas balsavimas nuo 129 ir daugelio kitų, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Toliau 130, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 24. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 132, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 25, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 134, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 140, kas už, 140, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 141, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 142, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, E, priimta. 26 pakeitimas. 26 kas už. E, kas prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 21 kompromisinis kas už. Kas prieš susilaikė priimta. Toliau 31 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 165 e, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 166 kas už, kas prieš susilaikė priimta, kas 8 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 169 kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta 171 kas už, kas prieš susilaikė, priimta 172 kas už, kas prieš susilaikė, priimta 173 už prieš susilaikė, priimta 32 kas už, kas prieš susilaikė, priimta 133 ir 175 kas už, kas prieš susilaikė, priimta 177 kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet galime patikrinti 177. Baigiame balsuoti. Toliau 35 pakeitimas. Kai kartu balsavome dėl tų jų patvirtino, pa, pa, išbalsavome pakeitimų. Tas buvo atmestas. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 37. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 180. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 181. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 38 už prieš susilaikė. Priimta. Pirmas kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 40 už prieš susilaikė. Priimta 41. Atkrenta. Tada iš karto einame prie 44. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 45. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 47 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 48 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas ir 49 jie identiški kas už, kas prieš susilaikė priimta. 50 atkrenta. Tada periname prie 52. Kas už? Yeah. yeah, so we voted. So we voted 52 in favor, against. Ačiū. 52, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 54 už prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 69 už prieš susilaikė atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 26 už, 8 prieš, 4 susilaikė. Sveikinu pranešėją, kurios čia nėra. Bet aš manau, kad mintise jie yra čia. Toliau. Vieno punkto balsavimas dėl neasmens duomenų laisvo judėjimo ES. Balsuojame dėl preliminaraus susitarimo, elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu. 33 už. Žodis pranešėjai ačiū, nelį noriu pasakyti, kad pasiektas didžiulis rezu, svarbus rezultatas. Mes mažiau kaip per šešis mėnesius po pirmo svarstymo priėmėme šį dokumentą. Tai nebūtų atsitikę be jūsų paramos. Uh, E, ir puikių pastangų. Kristel Dita, Daniel, Džiulija, visiems dėkoju. Visi man padėjo Marko, pamiršau, sekretariatui dėkoju, panos Mark. Ana, teisės tarnybos patarėjai, e, aišku, pirmininkaujančiai Esi ir pirmininkaujančiai Bulgarijai. Puikus bendradarbiavimas, konstruktyvus reglamentai. E, Pašalinė duomenų lokalizavimo reikalavimą mes iš esmės sukūrėme penktąją e, bendrosios rinkos laisvę, laisvą e, duomenų judėjimą. Tai labai svarbus pamatas bendrai rinkai skaitmeninėje srityje. Europa tokiu būdu taps e, labiau konkurencinga. Tai yra gero į ateitį orientuoto reglamento pavyzdys. Mes ES dabar galime pasiekti konkrečių rezultatų. Ačiū. Thank you, Anna Marija. Ačiū, Ana Marija. Toliau balsuosime dėl bendrųjų skaitmeninių vertų skirtų teikti informavimo procedūrinės pagalbos ir problemų sprendimų paslaugų sutarimas. Viengi vieno punkto balsavimas dėl e, preliminarų sutarimo elektroninis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. 33 už, 3 pasisakė prieš, vienas susilaikė. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Ačiū. Pranešėjas kažką nori pasakyti. Pernešėja Marlen Mici. Labai ačiū, ačiū visiems už e, paramą. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, kuris pasitarnaus piliečiams. Noriu padėkoti visoms frakcijoms ir ypač, aišku, šešėliniams pranešėjams ir e, politiniams padėjėjams. Dėkoju ir komisijai, pirmininkausiai tarybai Bulgarijai Buvo pasiekta gera sinergija. Aš didžiuojuosi, kaip ir visos Europos institucijos bendradarbiavo ir aktyviai stengiasi sukurti šį svarbų teisės aktą. Bet labiausiai didžiuojuosi pasiektais rezultatais. Man atrodo, kad Europos parlamentas e, pasiekė geresnių rezultatų, negu kad e, planavome. Tai yra visų frakcijų, mano šešėlinių pranešėjų darbo rezultatas labai daug padėjo ir politiniai patarėjai. Man atrodo, kad e, E, iškūrėme labai drąsų, toli siekiantį pranešimą. Mūsų pozicija davė rezultatų. Manau, kad šis pranešimas leis uh, geriau vykdyti administracinės procedūras, pagrįstas gerą informaciją ir turėsime galimybę uh, teikti kokybiškas paslaugas, remdamėsi vienu paieškos varikliu tai pasitarnaus mūsų piliečiams, kurie nori gyventi, dirbti, vykdyti verslą per sienas, tai yra labai didelis nuopelnas. Tokiomis dienomis kaip šiandien mes galime didžiuotis tuo, kad esame Europos parlamento nariai, tamgi čia ir esame. Ačiū visiems ir visi šaunuoliai. Thank you, and then our next vote is on the uh, general budget. Toliau bendrusis. Uh, 2019 finansinių metų biudžetas ES. Pirmiausia, balsuosime dėl skaičių, bet e, dar prisiminkime, kad turime mandatą, kurį turime patvirtinti balsavime. Ar visi turite dosijai? Visų pirma, balsuokime dėl pranešėjų mandato. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau imko budž 2. Kas už, kas prieš, susilaikė. Turbūt ne visi supranta, dėl ko balsuojame. Ar visi E, pasiruošę balsuoti. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Imko Budž 3. Kas už? Atkrito, pasirodo. Nebe reikia dėl jo balsuoti, nes kiti papatvirtinti. Toliau, Imko biudžeto 2. E, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Toliau. Imko buč 5 už, prieš susilaikė atmesta. Toliau Imko buč 6. E, balsuosime pirmiausia dėl komentarų, o paskui dėl skaičių. Taigi dabar balsuojame dėl Imko buč komentaro. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau balsuojame dėl skaičiaus. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Imko sep, biudžetas septintas, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. Imko bač septintą tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau imko buč 8 Pirmiausia, dėl komentarų. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl biudžeto. Atsiprašau, dėl skaičiaus. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Sorry, sorry, sorry, my mistake. Imko Bitch 9. Dabar balsuojame dėl Limko Bič 9. Pirmiausia komentaras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar dėl skaičiaus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Limko biudžetas 10. Pirmiausia komentaras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar dėl skaičiaus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė susilaikė priimta. Ir galiausiai imko bič 11, kas už, kas prieš susilaikė, reikia traktuoti, kad tai patvirtinta. Ir dabar periname prie nuomonės. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Trečias atkrenta. Ketvirtas kas už. Sorry. Uh, but false if amendment 1 is adopted. It and it was not adopted, indeed. So amendment... Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Reikia tikrinti aštuonioliktą. Baigiame balsuoti. 19. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 22. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 24. Už, prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta, 26 už prieš susilaikė priimta, 27 už prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė atmesta. Tikriname balsavimą dėl 31 pakeitimo. Tikriname 31. 31. We we are checking 31, so the people who voted... Tikriname 31, tie, kurie balsavo iš pradžių, prašyčiau balsuoti iš naujo. Baigsime balsuoti. Atmesta. Ir dabar reikia balsuoti dėl e, viso dokumento elektroniškai. Galutinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 už, 3 prieš. Sveikinu pranešėją, ponas Selimovič. Ir dabar galutinis balsavimas. Šiandien Eva Meidel parengtas pranešimas. Ir 56, 57 ir 58 pakeitimai, dėl jų pirmiausia balsuojame, jie tapatus, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. E, tikriname, nors buvo akivaizdu, man atrodo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 59 ir 61 pakeitimai tapatus, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Tai reiškia, kad visa kita atkrenta ir iš karto periname prie galutinio balsavimo. Ar visi radote? Dėl ko balsuojame? Ar visi susirado galutinį balsavimą? Balsuoti baigiame. Pritarta. 31 balsavus už, 4 prieš ir 2 susilaikius. Tuo baigiame šiandienos balsavimą ir bendrai balsavimus prieš vasaros atostogas. Ačiū visiems. O tiems, kurie nepasiliks labai įdomiame klausime viešajame, noriu palinkėti geros, gerų vasaros atostogų.

Yeah.

Ja.

Okay, so welcome back, um, everybody. We will start our hearing on late payments and more specifically the impact and the state of implementation. Taigi, dabar kalbėsime apie pavėluotus mokėjimus. Vyksta viešasis klausimas šią temą. Kalbėsime apie pavėluotų mokėjimų direktyvos poveikį ir gyvendinimo padėtį valstybėse narėse. Noriu pasisveikinti su mūsų klausimo e, dalyviais. Uh, Noriu pasisveikinti ir su klausytojais, kurie mus klauso internetu. Ačiū. Imko komitetui tai labai svarbi tema. Kova su vėluoja, pavėluotais mokėjimais e, verslo e, s, konta, santykiuose bei taip pat tarp viešojo sektoriaus ir verslo e, subjektų. Ir pranešėja šią temą yra ponė Lara Komi mūsų komitete, bet dėja ji turėjo išvykti į Italiją dėl, mm, dėl šeimos priežasčių, todėl Sabinė Verhaen ją pavaduos. Ir Sabinė žodis pirmiausia jums. Ačiū. Jūs jau minėjote, kad Lara Komi negalės. Dalyv, negali dalyvauti šiandienos e, klausime ir aš pabandysiu ją pavaduoti. Direktyva buvo patvirtinta 2011 vasario 16, o perkelta ji turėjo būti visų valstybių narių e, e, teisė 2013 kovo viduryje. Tikslas užtikrinti E, mokėjimus laiku, bei taip pat suteikti įmonėms galimybę naudotis visomis teisėmis, kai jie susiduria su vėluojančiais mokėjimais. Taip pat gal, numatyta galimybė taikyti sankcijas ir e, apriboti sutarčių galiojimą laiką. Tikslas šios direktyvos užtikrinti e, paprastesnį vidaus rinkos veikimą versoje ES ir su, sukurti tinkamą aplinką MVI, kad būtų galima užsitikrinti finansinių sandorių gyvendinimą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2011 metų direktyva dėl kovos su pavėluotais mokėjimais numato, kad nuo laikotarpį yra nuo 30 iki 60 dienų ir kad būtina laikytis tų reikalavimų e, sumokant skolas, ypač kai kalba eina apie e, verslo subjektų santykius, bei taip pat verslo ir viešosios administracijos santykius. Numatoma galimybė raštu pareikalauti mokėjimo. E, net jei tuo atveju, jeigu vienas iš šalių tokio sandorio yra viešoji administracija. Palyginus 25 pasaulio valstybės ir e, ES valstybės narės, pavyzdžiui, Italijoje mm, viešoji administracijai prireikė šimto dienų vidutiniškai, kad sumokėtų, E, už e, pagal sandorį, kai tuo tarpu vidutiniškai yra. E, vidutiniškai tas laikotarpis yra 40, Prancūzijoje 60, Vokietijoje 35 dienos, Junktinėje karalystėje šešios dienos. Kodėl vėluojama sumokėti įmonėms visų pirma grinųjų pinigų srautai viešajame sektoriuje, taip pat nenašus mokėjimo procedūrų valdymas, E, ilgai užtrukantis laikas, kol, kol, kol užsakant įmonė parengė mokėjimo prašymą. Kokius sprendimus renkas įmonės, kad išspręstų pavėluoto mokėjimo problemą? Kai viešosios administracijos vėluoja įvykdyti mokėjimą, tai neigiamai atsiliepia užimtumui, investicijoms ir bendrai ekonomikos veikimui Taip pat įmonės mažina investicijas, joms nekans atleisti darbuotojus, jeigu kyla problemų dėl šio klausimo. Akcentuojama būtinybė e, subrangovams simtis e, tinkamų veiksmų ir išspręsti grinųjų pinigų srautų klausimą, taip pat finansinių priemonių stygios klausimą, pasirūpinti trumpalaikiais E, trumpalaikių finansavimų. Įmonės taip pat turi pasirūpinti pelno maržą, tai didina jų finansinį e, finansiškai netvirta, tai tai blogina jų finansinę situaciją. E, kodėl vyksta vėlavimai? Visų pirma, vėluojama parengti mokėjimo uh, E, pavedimą, ypač jeigu mokėjimas užtrunka daugiau nei 60 dienų, paskui tenka e, reikalauti, kad vėluojantis mokėjimas būtų įvykdytas. Kaip keičiasi 2011 direktyva, raginama vieningai užtikrinti direktyvos įgyvendinimą ir numatyti maksimalius uh, E, laikotarpius. Prancūzijoje ir Ispanijoje tas laikotarpis 60 dienų. Nesažininga, už nesažiningą elgesį reikia bausti griežtesnėmis akcijomis ir radikaliais atvejais. E, e, taikyti sankcijas. Taip pat reikėtų taktikti sankcijas ir tais atvejais, kai, vėluojam, kai mokėjimus įgyvendinti vėluoja viešoje, viešoje sektoriaus administracija. Reiktų imtis priemonių prieš tuos, kurie nesilaiko terminų. Tokios sankcijos numatytos Prancūzijoje. E, taip pat e, numatyta galimybė panaudoti likvidų turtą mokėjimams užtikrinti Taip pat sankcijas taikyti ir privačiam ir viešajam sektoriui. Komisija rengia gairias dėl bendros metodologijos, kaip apskaičiuoti mokėjimus ir kaip raginti pažangių, pažangių praktikos mainų. Penkta. Vėluojančių mokėjimų klausimas turi išlikti politiniu prioritetu, turi tęstis diskusijos e, nacionaliniu lygmeniu, reikia skatinti iniciatyvas tokias kaip e, laikų įvykdomų mokėjimų. Iniciatyva taip pat skelbti sąrašus tų, kurie nesilaiko taisyklių ir e, vėluoja atlikti mokėjimus. Pirmininkė, ačiū. Visų pirma, išklausysime e, pasisakymo apie e, verslo e, subjektų kontaktus ir pirmiausia kalbės ponas Luke Hendriks. Pone pirmininkė, noriu, noriu padėkoti komitetui už tai, kad pakvietė mus ir noriu palinkėti poniai Komi sėkmės ir taip pat e, perduoti jai e, kuo geriausius paramos linkėjimus. Kaip minėjo kalbėtoje, šis klausimas tai bandymas užtikrinti, kad šis klausimas svarbus MBI išliktų politinės darbo atvarkės viršuje. Visos partijos jau, jau mintise. E, e, yra rinkimuose, todėl svarbu e, pat, dalintis mintimis apie tai prieš kitus Europos parlamento rinkimus. Lankiausi čia prieš keletą metų, kuomet svarstėme direktyvą. Situacija pasikeitė, nes šiandien turime daugiau duomenų apie padėtį įvairiose šalise. Greidon Intrum pranešimai yra ir mūsų organizacija aktyviai atidžiai stebi padėti nacionaliniu e, lygmeniu. Ispanijoje, pavyzdžiui, veikia aktyvi platforma šioje srityje. Taigi, bandome stebėti, e, kokia yra mokėjimų situacija verslo subjektų santykiuose ir verslo bei viešosios administracijos santykiuose. E, kai bandėme aiškintis, kokios yra nuomonės, žmonės sąja, kad bet juk dėl krizės mokėjimai vėluoja. Tačiau krizė, iš krizės išbridome ir matome, kad kriziai pasibaigus mokėjimų kultūra suprastėjo. Tai reiškia, kad tai yra akivaizdus ženklas, kad reikia kažko imtis. Išlieka problemų tarp viešojo sektoriaus institucijų ir MVI santykių, taip pat, ypač kai kalba eina apie stambės įmonės, kai viešosios institucijos nevykdo mokėjimų, e, tai, tai vyksta grandinė reakcija, nes ir subrangovai negauna atlygio, o viešosios, viešos sektoriaus institucijos turėtų elgtis pavyzdingai. Noriu priminti, kad jau 2008-aisiais kuomet buvo pradėta taikyti komisijos ekonominio atsigavimo programa, valstybių narių viešosios institucijos pažadėjo apmokėti sąskaitas per 30 dienų. Jei pažvelgsime, kokia padėtis šiandien, matome, kad taip tikrai nėra. Taigi, kur išvelgėme iššūkius? Visų pirma, manome, kad visi turi prisimti atsakomybę, visada tai pabrėžiame privačios institucijos, viešasis sektorius. Tai visada akcent, tai mes akcentuojame, kad visi turi suvaidinti savo vaidmenį. Tačiau svarbiausia problema yra ta, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms ypač iškyla problemų santykiuose su stambiomis įmonėmis. To negalime neikti ir taip yra visose šalise. Šiaurės Europos šalise e, yra geresnė, pavyzdingesnė mokėjimų kultūra kultūra ir elgesys taip yra. Bet pažvelgusi duomenys apie šiaurės šalis, pamatysime, kad ten yra problemų, vertinant mažų ir stambių įmonių santykius. Taip pat e, sąskaitų apmokėjimas e, gr, visoje e, grandinėje. Čia taip pat yra problemų. Didžiosios įmonės prašo e, nuolaidos už e, siūlymą padaryti mokėjimą laiku. Pavyzdžiui, stambus prekybos centrai prašo, kad tas laikotarpis apmokėjimo būtų 90 dienų arba kad būtų galima mokėjimą atlikti per prekybos centrų tinklą. Ir taip jie išlošia ir laiko, ir finansų mažų įmonių atžvilgių buvo klausimas apie tai, kokie šio teisės akto aspektai veikia, kurie neveikia. Aš sakyčiau, kad viskas funkcionuoja. Tačiau daug kas priklauso nuo to, kas nenori e, įvykdyti mokėjimo arba kas negali įvykdyti mokėjimo. Ir egzistuoja skirtingos priemonės. Mums reikia E, sąskaitų valdymo priemonių, taip pat galimybės skelbti nes, tų, pavardės ar pavadinimus tų, kurie nesilaiko taisyklių. Dažnai tai būna stambiosios įmonės. Tačiau nei vienoje šalyje ta, ta problema dar nėra išspręsta. ypač santykių tarp MVI ir kai kurių stambiųjų įmonių klausimas. Kaip sustiprinti galiojančią sistemą ir teisės aktus, manau, kad reikia akcentuoti teisinį ir laisvanoriškąjį aspektą. Pranešėjai apie tai kalbėjo ir čia galima siekti pažangos visų pirma, labai tiksliai nustatyti apmokėjimo terminus ir sąlygas. Manau, kad galėtume tiksliau paaiškinti, kada sueina apmokėjimo terminas, reikia paaiškinimų, gairių, taip pat teisinio paaiškinimo, kas yra visiškai, pavyzdžiui, kas laikama visiškai nesažiningu, netinkamu elgesiu. Uh, Niekas nedrįsta prašyti palūkanų sumokėjimo, nes bijo, kad tai sugadins susiklosusius santykius tarp verslo subjektų. Bet manau, kad turime mąstyti šiek tiek uh, novatoriškiau, žvelgti plačiau. E, sandorių sudarimo laisvė. Kai kas neturi tokios laisvės, net neturi galimybės dėrėtis. Uh, Ir mes norime tai pasiūlyti ir norime e, laiko apie tai pagalvoti. Direktyva turi būti sustiprinta. Turi būti nustatyti aiškus apmokėjimo terminai. Paminėsiu Niderlandus kaip pavyzdį. E, MVI e, ir valstybės santykių kontekste terminas yra 30 dienų. Ar, problem, Ar tai išsprendžia problemą? Ne, bet um, bandoma dirbti, yra bandoma užtikrinti, kad to, to, tokių terminų būtų laikomasi. Tačiau stambesnės įmonės pačios primeta ilgesnį um, apmokėjimų laikotarpį. Pavyzdžiui, automobilių sektorėje tas terminas yra 120 dienų, 100-120 dienų. Kartais tos įmonės, kaip sakiau, prašo nuolaidos, kai greičiau mokėjimą vykdo. Galbūt čia galėtų įsikišti konkurencijos, už konkurenciją atsakingos institucijos, ta, apie tai jau kalbėjome praeitie. Galbūt reikia įtraukti konkurencijos generalinį direktoratą. Bet galbūt galėtume uh, pasiūlyti teisėkuros iniciatyvas, taip pat ir dėl nesažiningų prekybos metodų. Žinome, kad maisto produktų tiekimo grandinėje ta problema egzistuoja ir prašoma dažnai pratesti terminus. Ir yra problemų dėl teisinio pagrindo, bet turime tai apmastyti. Kaip ten bebūtų, direktyvą tikrai reikia tobulinti, nes tai susijęs su vidaus rinka. Todėl taisyklės, taisyklės turėtų būti vienodos visiems. Matau, kad dar turiu šiek tiek laiko, norėčiau pakalbėti apie viešojo sektoriaus institucijas. Kaip jau sakiau, e, poveikį tokių m, mm, situacijų junta privatus sektorius ir galima būtų direktyvą tobulinti, nes matome, kad kai kuriuose šalise viešosios sektoriaus institucijos e, piktnaudžiauja E, galimybę turėti patikrinimo laikotarpį. Vėlgi, kaip sakiau, reiktų skelbti viešai pavadinimus tų, kurie mm, nusižengia taisyklėms, taip pat ir šiaurės šalise, ir viešojo sektoriaus institucijos <coughs> vėluoja uh, apmokėdamos mažoms ir didelėms įmonėms užsakytas paslaugas ar apmokėdamos kontraktą. Uh, MVI neturėtų būti verčiami mokėti PVM. Pavyzdžiui, Ispanijoje patvirtinus naująjį viešųjų pirkimų įstatymą e, susikūrė iniciatyva ir tie, kurie visą laiką pažeidinėja mokėjimų, nesilaiko mokėjimų terminų, negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o už O viešųjų pirkimų konkurse pirkėjas gali, turi teisę sumokėti subrangovui. Manau, kad e, Jūs taip pat galite padaryti spaudimą savo šalių vyriausybėms ir raginti savo šalies viešasias administracijas laiku apmokėti. And... Dėkoju, dabar kitas kalbėtojas, tai yra ponas Kacaro. Nelabai gerai kalbu ispaniškai, bet Asociación Nacional de Grandes Andresas de Distribución. Taigi prašome žodis jums. Labadiena, ačiū. Noriu padėkoti Europos parlamentui ir IMKO komitetui už kvietimą mums dalyvauti šiame viešajame klausime ir kalbėti apie pavėluotų mokėjimų direktyvą ir kokiu veiksmu galima būtų imtis. Prieš pradėdamas savo pasisakymą norėčiau pasidžiaugti Europos komisijos pastangomis, bandant užtikrinti geresnės, geresnės sąlygis MVI ir pasidžiaugti neseniai parengtomis apžvalgomis šią temą dėl, e, direkty, dėl pavėluotų mokėjimų direktyvos įgyvendinimo našumo. Ir norėčiau aptarti kai kuriuos šiandien svarstomus klausimus. Nor, pradėdamas, e, norėčiau panagrinėti reglamentavimo aplinką, nors prieš mane kalbės, e, kalbėtojas apie tai jau užsiminė. Ypač norėčiau pabrėžti, kad pastaruosius 18 metų, kuomet 2000-aisiais buvo patvirtinta aktuali direktyva, atsirado e, dar du teisės aktai, kurių tikslas užtikrinti sklandžius mokėjimus ir buvo patvirtintos trys svarbiausios priemonės. Visų pirma, sumažinti numatyta sandorių sudarimo laisvė išdėstytos. Taip pat atsirado priemonės, kur galima imtis, jeigu mokėjimas vėluoja. Ir taip pat e, numatyta galimybė e, kreditoriams išsieškoti vėluojantį mokėjimą, imtis tam tikrų priemonių. E, kalbant apie tą laiką, kuomet buvo gyvendinami šitiesis aktai, turime nagrinėti, kokiu rezultatu pasiekta ir ar pasiekta detektyvoje iškeltų tikslų ir kaip aiškinami, interpretuojami teisės aktai ES šie teisės aktai. Taip pat noriu pasakyti, kad e, e kom, komercinėme, kalbant iš verslo sektoriaus, perspektyvos. Manome, kad tą, kalbant apie šią direktyvą, e, reikia akcentuoti porą dalykų. Visų pirma, parengtos apžvalgos atskleidė, kad valstybės narės laikosi direktyvą nustatytų terminų. Tačiau nepriklausomų institucijų parengtos apžvalgos atskleidė, atskleidžia, kad vidutinis mok, sumokėjimo terminas yra 32 22 dienos, tačiau e, situacija labai nevienoda, ypač pietų Europoje. Ir tarp, tarp tų pačių ekonominių, tarp skirtingų ekonominių subjektų elgesys skiriasi. Taip pat yra duomenų, kad reikėtų naujų priemonių iš ES pusės. Pavyzdžiui, daugiau nei 60 procentai apklaustųjų e, pareiškia, kad jie norėtų naujo teisės akto, ir kad būtų galima, kad būtų paskatinta laisva valia, kad būtų skatinama laisva valia spręsti šias problemas. Taigi, atsiprašau, tai reiškia, kad nereikia naujų teisės aktų dėl mokėjimo, e, dėl vėlojimų mokinėjimų, bet reikia lankstumo kad būtų <clears throat> sandorį sudarančios, kad sandorį sudarančios šalės turėtų daugiau laisvės kad būtų galima išvengti nesažiningos, nesažiningų metodų. E, kalbėdamas mūsų asociacijos vardu, norėčiau pakalbėti apie rizikos veiksnius susijusius su e, dabartinio reglamento įgyvendinimu. Visų pirma, reikia pasakyti, kad, paži, kad pažįsta lai, laisvė sudaryti, e, laisvė sudaryti sutartis. Valstybės narės daro Pavyzdžiui, daromas e, spaudimas, kad būtų sutrumpinti mokėjimo terminai, taip yra Ispanijoje. Ir kartais netgi e, iškyla kliūčių e, potencialus sandarios šalims jį sudaryti. Ir tai susijęs su tiesioginiu galiojančių teisės aktų normų taikymu. Ir ES e reglamentavimas dėl laisvės sudaryti sandori. Taip pat kalba apie numato tam tikras e, aplinkybės, kurios jau yra įsitvirtinusios. Kalbant apie įmonės, tai e, paprastai po dėrybų sudaromas sandoris, nes e, abi sandorio šalis ieško tam tikros naudos. E, mokėjimo e, sąlygos yra paprastai numatytos sandoryje ir numatyta galutinė data. Ir paprastai <coughs> dėl visų šių aspektų susitariama dėrybose, susitaria šalis, kurios sudaro jį. Uh, Kita vertus, apmokėjimas, apmokėjimo terminai susiję ir su e, tiekimo paslaugų ar, ar prekių tiekimo srautų, su prekyba. Ir taip pat suvokiame, kad kartais gali atsirasti galimybė e, plačiam piknaudžiavimui tokia situacija. Institucijos interpretuodamos šią direktyvą kartais grėbėsi priemonių, kurios yra nevienodos. Tai yra pasitaiko tokių situacijų, kad e, pasiremiama neadekvačiais kriterijais, siekiant išieškoti mokėjimą. Vienais atvejais jie taikomi, kitais ne. Pavyzdžiui, jeigu e, kalbama apie aukštą apyvartą kokio nors produkto, e, reikalaujama e, spartesnio sumokėjimo, tai tuomet, kai kalba eina apie menkesnį apyvartą, situacija būtų, prie, turėtų būti priešinga. E, dažnai vėluojantis mokėjimai atneša nepageidaujamų pasiekmių. Dažnai tenka su, sumažinti uh, E, produkto sandėliavimo laikotarpį. Ir iki 70 kartais e, tas e, kainos sviravimas sudaro 70 procentų, tačiau e, at, atnešama žala ne tik rinkai, bet ir tarptautiniu mastu rinkai, bet ir klientui. Atsižvelgiant į rizikos veiksnius, su kuriais susidurėme ir kad dabartinė teisinė sistema neturėtų būti keičiama, Žinome pavyzdžių, kuomet e, e, visos šalis elgėsi nepriekaištingai. Pavyzdžiui, e, Ispanijoje yra tokių pavyzdžių. 2000-ųjų direktyva buvo perkelta į šalies teisę, taip pat 2011-ųjų direktyva buvo perkelta į šalies įstatymus atitinkamų įstatymų. Ir kaip jau sakiau, komercinio paskirstimo sektorius e, veikia pagal tam tikrą e, sistemą, kuri buvo patvirtinta šalyje. E, Ir tai yra vienintelis Ispanijos ekonomikos sektorius, kur galioja sankcijų, konkreti sankcijų sistema dėl e, taisyklių nesilaikymo. E, tačiau situacija yra nevienoda skirtingiams produktams. Pavyzdžiui, maisto sektorius šviežių gendančių produktų atveju 30 dienų e, nešviežių produktų, taip pat gėrimo atveju, taip vadinamos aukštos apyvartos produktų atveju tas terminas yra 60 dienų, o kalbant apie visus kitus produktus, e, numatytos patvirtintos normos e, viršyje 60 dienų, kartais yra 90, 120 dienų. Šis e, toks reglamentavimas atneša teigiamų dalykų, nes sumažintas konfliktų, potencialių konfliktų skaičius tarp ekonominių subjektų, taip pat nėra galimybės e, keisti sandorio, jeigu tokie e, pakeitimai nėra iš anksto sutarti ir numatyti. Ir po ryšių e, sektoriaus šis sektorius yra Ispanijos ekonomikos sektorius yra tas, kur mažiausiai vėluojama įvykdyti mokėjimus, tik tai 10 procentų o tas vėlavimas yra maždaug vidutiniškas septynios dienos. Ir e, tokia tvarka, tokie mokėjimai gali būti paaiškintini tuo, kad e, subjektai remiasi tam tikrais teisės aktais ir pagal galiojančias taisyklės e, viskas yra aišku ir niekas, ir, ir ekonominiai subjektai savo veikloje nesusiduria su papildoma rizika. Taip pat norėčiau priminti 2008 metų teisingumo teismo sprendimą dėl mokėjimo, dėl mokėjimo terminų e, srities reglamentavimo Ispanijoje e, buvo paskelbta, kad Ispanijos įstatymai neprieštarauja ES teisiai. Ir norėdamas atsakyti į užduotus klausimus, mūsų, noriu pasakyti, kad mūsų asociacija nemano, kad yra būtinybė keisti dabartinį teisinį reglamentavimą. Priešingai mes pasisakytume už visas. E, priemonės, kurių dėka būtų galima kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina es teisės aktus, kaip įgyvendina aptariamą direktyvą. Ir manome, kad reikia iš ES minimalaus kišimuose. Ir kad valstybėse narėse būtų nuspręsta, kokios priemonės yra sankcijos, kokios yra tinkamiausios. Uh, Svarbiausia užtikrinti laisvę sudaryti, ekonominiams subjektams sudaryti sandorį. Ačiū. Um, then, um, have... O dabar uh, kreipiuosi ponę Mertin, mm, Europos priekybės ir pramonės rūmų asociacijos atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietė mus į šitos klausimus. Aš norėjau paliesti visus klausimus, kuriuos jūs mums patikėte iš anksto ir norėjote, kad juos atsakytume ir aš e, kalbėsiu apie mūsų tyrimą, mūsų, e, mūsų, mūsų patirtį, priekybos pramonės rūmų asociaciją, taip pat Europos mokėjimų e, dokumentą ir taip pat remsios ir Niderlandų patirtimi. Na, klausimas, ar norite, kad jums sumokėtų pavėluotai? Manau, kad niekas, ne viena verslo įmonė nenori, kad mokėjimai vėluotų. Taigi, kalbant apie mūsų patirtį dėl vėluojančių mokėjimų direktyvos, aš stebėjau jos gyvenimą kelis metus ir turiu dar savo e, požiūrį į e, šią direktyvą. Mano e, tėvo verslas, na, pasitraukė iš verslo, nes vėlgi priklauso mažos ir vidutinės įmonės, jų tarpusavę priklausomybė. Tai aš turiu savo nuomonę apie šitą direktyvą, turiu savo nuomonę apie vėluojančius mokėjimus ir matome, kokie yra dabar iššūkiai gyvenant direktyvą ir pirmiausia remiantis Europos mokėjimo ataskaitos, matome, kad 72 procentai um, um, verslo įmonė nežino apie tokią vėluojančių mokėjimų direktyvą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, 59 procentai nesinaudoja jokia nauda, kurią užtikrina direktyva. Klausimas, kodėl jie pasin, nepasinaudojo tomis galimybėmis, kodėl jie nežino direktyvą, kodėl nežino apie direktyvą, na, galbūt paprasčiausiai jie e, žiūri į nacionalinę perspektyvą, tai suprantama, bet kodėl nepasinaudoja galimybę e, gauti naudą, kurią užtikrina direktyva. Todėl, kad yra na, tiesiog, kaip kolega minėjo, e, galios tiegas ir 6 iš 9 yra priverstos pritarti pavėluotėms mokėjimams. 49 procentai jau būtų papra, paprašyta numatyti ilgesnės, ilgesnius mokėjimo terminus ir reikalavimą pateikė didelės verslo įmonės. Taigi yra spaudimas. Mes taip pat manome, kad smulkios įmonės, mažos verslo įmonės nenori pradėti diskusijas su didelėmis verslo įmonėmis, todėl kad nenori rizikuoti savo verslu tai jie, jos iš esmės yra silpnesnėje pozicijoje. Taip pat manome, kad dėl pavėluotų mokėjimų ir kaip kalbėjau anksčiau kalbėjusiai, ir ponė Ferhien minėjo, yra prarastos galimybės. Versto įmonės, kuriams mokama pavėluotai, jos ne, neinvestuoja, jos uh, tiesiog e, turi, turi, negali priimti naujų darbuotojų ir e, jos teigia, kad 29 procentai jų priimtų naujų darbuotojų, jeigu būtų greičiau sumokėta. Tai yra didžiulis e, skaičius naujų darbo vietų galėtų būti sukurtas. Dar vienas iššūkis, nes paistant verslą verslui, mokėjimo reikalavimų ir laikas mažėja pagal intrajusticija nuo 37 dienų iki 17 iki 34 dienų 18 e, metais terminas trumpėjo. Vis dėlto reikia prisiminti, kad tai yra vidutinis skaičius. Yra bendrovės, kuriams mokama greičiau ir yra įmonės, kuriams mokama daug, daug vėliau tai yra Europos vidurkis. Taigi yra, kaip žinote, šalių, kuriuose padėtis sunkesnė, yra padėtis, kuriuose, šalių, kuriuose padėtis geresnė. Bet ką reikėtų pasižiūrėti, yra faktas, kad 62 procentai Europos įmonių pri, praneša e, apie finansinius sunkumus su, mm, su pirkėjais dėl, dėl pavėluotų mokėjimų. Matome, yra mm, grandinė. Jeigu viena pusė kenčia nuo finansinių sunkumų, tai ir kita tai paliečia. Kitas priežastis, dėl ko mokėjimai vėluoja, administracinis neveiksmingumas. Atsakymas buvo 49 procentai įmonių tai pasakė ir galiausiai, o manau, kad čia yra svarbiausia, tyčinis yra bendrovių, 48 procentai e, bendrovių teigia, kad e, jų verslo partneriai tikslingai tyčia nemoka laiku. Tai yra daug. O dabar e, norėjau pasakyti, kas veikia gyvenant dabartinius teisės aktus ir kas neveikia. Manau, kad kolegos iš komisijos tikrai atliko gerą tyrimą ir jie apie tai kalbės, taigi aš e, apie tai nešnekėsiu, bet trumpai pasakysiu, kad priklauso nuo šalies. Yra skirtingi sprendimai skirtingoms šalims, yra teisinės priemonės, kurios veikia ir taip pat yra savanoriškos priemonės. Buvo paminėta jau irgi anksčiau kalbėjusių. Bet kokios mintis kyla, priežastis, dėl ko vėluoja mokėjimai. Pirma, finansiniai sunkumai, administracinis neveiksmingumas ir tyčinis vėlavimas. Manome, kad čia ir reikėtų sudelkti dėmesį. Na, finansiniai sunkumai, kaip tai spręsti Manome, kad pavėluoti mokėjimai yra didelsnės problemos dalis. Tai yra finansinio neraštingumo problema. Mes matome bendrovės, verslo įmonės ir nemanome, kad jie tam tikrą prasme gali suprasti, kas vyksta, nes finansinis pasaulis tapo sudėtingesnis, buvo krizė ir bu, turėsim ir dar kitą krizę. Tai yra ciklas, bus dar krizė. Taigi reikia aprūpinti šitas bendrovės ir padėti joms, kad jos galėtų išgyventi ateinančią krizę. Ir susitelkti į jų e, švietimą, informuoties apie finansinius pagrindus, tai yra svarbiausia. Klausimas, kodėl? Iš tikrųjų, e, cituoju Niderlandų rūmų išvada, kad jie taip pat buvo nustebę, nes jie mane, kad verslo įmonė žino, nu kaip nežinos, taigi daro verslą, tai kaip žino, ką daro, jie žino, kokio yra, yra palūkanos, jie žino, kaip e, dėrėti su partneriais, su pirkėjais, jie žino. Taigi, cituosiu keletą skaičių. Pusė verslininkų Niderlanduose jaučiasi nesaugus dėl savo e, finansinių raštingumo ir pinigų klausimų. 50 procentų trūksta žinių e, ir kalba apie mokesčių klausimus, 49 procentai pagrindinių e, ataskaitų, buhalterijos principai 52 procentai ir pelnigumas, vėlgi didelis skaičius. Taigi matom ypač du pastarieji punktai susijęs su vėluojančių mokėjimų e, klausimas. Taigi daug ką galim padaryti, gerinant finansinį raštingumą. Toliau, žinojimas. Na, galbūt e, ne visos įmonės ar bendrovės e, patiria tą žmogiškosius nuostolius, tai jeigu kažkam nesumokėta, reikės atleisti žmonės, išmesti iš darbo ir čia reikėtų e, apie tai kalbėti, e, santykiai tarp smulkių ir didelių verslo įmonių, taip pat, pavyzdžiui, MVI ombudsmenas galėtų būti, kad mažos įmonės neturėtų rūpintis, imtis tam tikrų žingsnių, jeigu, pavyzdžiui, jos yra ignoruojamos arba e, joms yra numatomas labai ilgas mokėjimų terminas ir būtų sažiningiau. Turim patirties Niderlanduose, kur buvo iniciatyva iš didelių verslo įmonių, tai yra informuoti žmonės, kad jų tiekėjai priklauso nuo jų ir jeigu jie yra mažos įmonės, tai jeigu joms nebus sumokėta laiku, joms smūgis bus stipresnis, negu, būtų, negu tai būtų didelėms įmonėms. Kolegos irgi minėjo finansinės iniciatyvas, finansinės paskaitas. Tai e, piniginė, e, piniginėje, piniginis atlygis taip pat e, užsakymai iš to paties tiekėjo, tai tokios priemonės galėtų vaidinti savo vaidmenį. Ir dar administracinis neveiksmingumas. Tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko vėluoja mokėjimai įmonėms manau, turiu, turiu e, patirties ir dirbau paslaugų centre, tai yra dirbau su sąskaitomis ir nėra kitų minčių. Jeigu e, sąskaita neatitinka kriterijų, tai ją atmeti. Kartais tai iš smulkaus tiekėjo, tai tam reikia daug laiko. Ir MVI teikti žinias ir aiškinti, kaip turėtų būti sudaryta sąskaita faktūra, tai labai lengva didelėms įmonėms. Ir tikrai, jeigu bus geresnės žinios apie tai, mokėjimą mažiau vėluos. Ir dar kitas dalykas, didelis e, procentas e, sąskaitų neapmokama laiku dėl tyčinių priežasčių. Manau, kad čia elgesio klausimai yra svarbus. Ir, e, pavyzdžiui, labai paprasti dalykai E, sakykime, e, priminti tie SMS, kad jau reikia sumokėti. Ir e, kitos iniciatyvos laiškais, kad pasakyti mokėti laiku, tai yra teisinga arba normatyvinės e, žinios, pavyzdžiui, mok, siūsti vėluojantiems mokėtojams na, tam tikrus grasinimus ir tai daro mokesčių e, administracija, primena, kad reikia sumokėti mokesčius, taigi yra galimybių tai pakeisti ir MVI pasaulyje. Ir jeigu kas nors turėtų klausimų apie mūsų išvalgas šią temą, tai prašome susisiekite su manimi. Labai ačiū. E, dėkuoju visiems pirmiesiems, pirmosios diskusijos dalies e, kalbėtojams. O dabar aš suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pane Grapinį pirmiausia. Mulțumesc foarte mult. Labai ačiū. Aš labai atidžiai klausiausi visko, ką mūsų svečiai išsakė. Ir nuo pat pradžios norėčiau iširdies padėkoti tam, ką Jūs pasakėte. Aš kalbu savo, iš savo patirties. Kai Europos komisija pradėjo renkti šią direktyvą, aš buvau verslininkė, turėjau tris mažas ir vidutinės įmonės. 2013 metais tapau mažų ir vidutinių įmonių ministrė, tada direktyvą reikėjo pradėti gyvendinti. Mano vaidmuo e, mažose ir vidutinėse įmonėse yra nemenkas, nes aš buvau asociacijos pirmininkė. Iš pradžių patirtis e, atrodė įkvepianti, direktyva buvo greitai gyvendinanti, bet paskui supratom, kad direktyva jokios naudos netneša, ji netneša, iš esmės nieko nepakeičia. Ir kaip pirmininkė sakė, kažką reikia daryti. Dėkuoju visiems mažų ir vidutinių įmonių atstovams, kurie atvyko į šią diskusiją. Jūs e, atstovaujate didelioms e, mažmeninės prekybos grandinėms. Ir šiame sektorėje žinia problemų yra daug, nes maži verslininkai e, turintys nedidelę pasiūlą turi menkas dėrėjimos, menką dėrėjimosi laisvę. Ką gali padaryti mažos ir rutinės įmonės, kai jos dažnai netgi teisės aktų gerai nežino? ir jie, jos tada turi priimti stambiausių įmonių sprendimus. Kalbame apie dvi kaltasias partijas, šalis, atsiprašau, viešąją ir e, privačią administraciją, viešą administraciją ir privačias įmonės. Kalbame apie žmonės, kurie turi sutikti su mokėjimo reikalavimais, nes jie privalo apmokėti pagal sutartį, darbus neretai atlieka subrangovai. Ir kai aš buvau ministrė, aš mačiau, kad direktyvoje buvo numatyta prievalė sutarčių laimėtojams iš karto mokėti subrangovams. Bet tai buvo nepriimtina, taip nebuvo. Subrangovai kartais tampa verbai, vergais Ir e, mes, kaip ir centrinė bei vietos administracija, turime galvoti ir apie pigiausių kreditų galimybės. Nulinių palūkanų kreditai. Jie turėtų būti svarstyti. Tiekėjas turi suteikti nebrangų kreditą. Kai aš mokiausi finansų vadybos, profesoriai mums apie tai išnekėjo. Reikia žiūrėti, kiek e, dienų e, užtrunka mokėjimas ir kas vyksta su pinigais, kai jie ateina, kartais tai labai ilgai gali užtrukti. Aš norėčiau, kad būtų mano valstybėje, tarp valstybės ir privačių subjektų pasirašytas etikos įstatymas. Aš norėčiau išvengti tokių aplinkybių, kai vadybos mokyklos teigia, jog nereikia mokėti, reikia ieškoti nulinių palūkanų pasiūlų. Nu Ir jeigu direktyva konkrečiai nebus pakeista, jeigu valstybės narės e, atsakingos už e, tuos apribojimus nesims priemonių, tai e, turėsime negerų rezultatų. Kitas dalykas, jums susidaro įspūdis, kad įmonės turi mokėti per 60 dienų, jeigu kitaip yra nenurodyta sutartyje. Betgi neretai atsitinka, kad stambiosioms įmonėms padaromos nuolaidos ir suteikiama 90 procentų lanksti riba. Lankstumas yra kenksmingas, aš iš darbo privačiam sektoriui tą žinau. Visą laiką kalbame apie lankstumą, bet šiuo atveju jis nepadeda. Reikia apginti mažas ir vidutinės įmonės. Ta galėsime padaryti, jeigu įvesime etinius principus. Kitaip lankstumas apsisuks ant rūgalų. MVI turi dirbti tokiam pat sąlygom kaip ir didžiosios įmonės. Jeigu MF, MVI negauna pinigų, ji negali savo darbuotojams mokėti. Yra ir kitų trūkumų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jų darbuotojams yra mažesni atlyginimai mokami. Turime galvoti apie mažų ir vidutinių įmonių esmę, čia. Aiškiai pasakykime, negalima e, teisme bylų kelti, nes mašto ir vidutinės įmonės nežino, kaip kas vyks. Jos nežino, ar teismas e, te, teisme neišleis daugiau negu 40 eurų, kuriuos jos tik turi. Kita kaltoji pusė yra centrinė arba vietos valdžia. Europos komisija atliko tyrimą, bandydama išsiaiškinti, kiek valstybė yra skolinga privačiam verslui visose valstybėse narėse, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nusteptumėt pamatę tuos skaičius. Kalbam apie vidurkį. Bet šiuo atveju vidurkį išvesti būtų labai sunku, nes stambiosios įmonės viską užgožia. Bet jeigu palygintumėt e, e, stambiasis ir mažasis įmonės, e, pamatytumėt, kad skirtumai yra milžiniški. Taigi, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad tai, kas dabar dedasi, yra nesažininga. Reikia labai atidžiai stebėti susidariusią padėtį. Jau sakiau, kad pati savo valstybėje turėjau tris mažo ir vidutinio dydžio įmonės – Ir po to, kai direktyva įsigalėjo, įsigaliojo, rezultatų jokių nepasiekta, nepaisant komisijos gerų intencijų. Reglamentas galėtų atnešti naudos, bet jį reikia pakeisti. Stambieji mažmeninės priekybos tinklai sako, kad nieko nereikia keisti, bet jie dominuoja rinkoje, tai galima tą ir suprasti. Mano valstybė veikia didelės mažmeninės priekybos grandinės, kurios nulėmė kainas. E, mažos žemės ūkio įmonės turi joms pasiduoti, jos nebegali išgyventi iš tokių kainų. Aš pati esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja, labai atidžiai su pranešėju dirbau ir labai tikiuosi, kad Europos komisija bus pasirengusi pakeisti direktyvą ir išgirs mūsų mintis tam, kad pasiektume išsikeltų tikslų. Mes nekalbame apie protekcionizmą, mes čia kalbame apie prekybos sažiningumą rinkoje, nepriklausomai nuo įmonės dydžio. Gal ir yra 90 tūkstančių mažų įmonių ar kiek jų ten bebūtų, bet visos jos susiduria su problemomis. Jos negali atsidėti kapitalo, nes joms reikia už žalėvas mokėti. Stric la 30 de zile, dacă nu cumva și la un termen mai scurt. Că... Bendrai, mažos ir vidutinės įmonės už žalėvas turi per 30 dienų sumokėti stambiosioms įmonėms. Čia ir iškyla problema. Dažnai tiekėjas vienai ir kitai žalėvai yra tik vienas – Todėl e, maža įmonė, pirkdama prekes, turi iškart sumokėti, bet pinigų iškart net gauna. Ką mes čia darom? Mes čia propaguojame e, mokesčių vengimą. Reikia sukurti sąžiningą etišką sistemą. Ponas Škryb. Vidím, že ctená pani kolegyňa mala veľmi emotívny prejav. <laughs> no, budem vám oponovať. Labai ačiū kolegai, kolegiai, kuri labai aistringai šią temą pasisakė. Mano nuomonė kitokia, aš tikiuosi, kad jūs e, galėsite manęs išklausyti. Prieš kalbėdamas, e, kreipdamas į svečius, norėčiau sureaguoti į tai, ką kolegė ką tik pasakė. Jūs sakėte, kad egzistuoja 60 dienų mokėjimų laikotarpis. Dėrybose stambiosios e, tiekimo grandinės reikalauja 90 ar netgi 120 dienų. Ta reikėtų uždrausti. Iki 1989 metų, kol mano valstybėje galiojo planuo, plano ekonomika, tiekėjams buvo įsakoma, kaip elgtis. 60 dienų buvo nustatyta ir viskas. Bet jeigu jos uh, turi tenkinti 60 dienų problemą, tai kažkur kitur bandys atsigriepti, pažiūrėjau, kainos padidės. Jūs sakėte, kad yra rimtų problemų. Sakėte, kad kainos absurdiškai nukenčia, o mažos vidutinės įmonės neturi pinigų pakankamai. Net melioracijai, pavyzdžiui, ar drėkinimui. O jūs sakote, kad jie nori diktuoti kainas tokiamis aplinkybėmis. Galų gale sukursime um, sovietinio tipo uh, eh, komandinį ekonomiką niekas e, nediktuoja, kaip kas turėtų elgtis, kaip e, padėtis turėtų atrodyti. Socializmą sukursim. Žinom, kaip reikalai klostėsi rytų ir vidurio Europoje. Mano nuomonė tai yra apgailėtina. Pati Europos Sąjunga imasi daryti to, kas turėtų būti nuveikta privačiame sektoriuje pačiame. Aš suprantu, kad ponui Kasaldo yra mokama už tai, kad jis atstovautų stambiųjų e, mažmenininkų interesus. Bet prisiminkime, kad mažos ir vidutinės te, įmonės neturi tos pamatinės teisės į 30 ar 60 dienų mokėjimo terminą. E, Niekas e, didelės grandinės neverčia elgtis kitaip, jos pačios nusprendė nusistatyti tokius apribojimus. Galbūt yra keletas galimybių ir aš esminių galimybių ir aš galvoju apie vieną tik iš jų, galbūt yra nepatitinkamiausia, bet tai čia jau tų mažmenininkų problema. Visos mažos ir vidutinės įmonės kovoja už vietą rinkoje, ES turėtų tame procese dalyvauti. Paskutinis komentaras sureaguojant į tai, ką sakė ponė Mertin. Junktinės Amerikos valstijos uh, turi vidutinės vertės, kurias jūs ką tik paminėjote. Yra įmonių, kurios moka greičiau, kurios priešingai moka lėčiau. Man atrodo, kad visa tai priklauso nuo vidurkio dydžio. Tačiau svarbu, kad tokiuose santykiuose ES nedalyvautų. Turime direktyvą. Ji yra taikoma ir man atrodo, kad visai teisinga yra tai, kad e, šita direktyva būtų visapusiškai gyvendinta, tik tada pradėkime ją keisti ir kurti naujas taisyklės. Prieš tą padarydami pagalvokime apie geresnį gyvendinimą. E, pasirūpinkime, kad viskas būtų gerai gyvendinta. Dabar galų gale atrodo, kad kai kurie vartotojai, klientai nemoka laiku. Tai jau ne ES problema. Tai jų pačių įmonių ir jų tiekėjų problema. Aš pats esu dirbęs verslė prieš tai, prieš e, pradėdamas e, veikti politikoje. 50 žmonių vadovavau ir jeigu aš jiems nebūčiau mokėjusi, aš nebūčiau kreipęs į ES institucijas, nebūčiau sakęs, kad e, atiduokit man pinigus. Tai jeigu kažkas man nemokėjo, aš tiesiog nutraukiau tiekti prekes. Aš nemanau, kad reikia naikinti kapitalizmo dėsnius, nieko geresnio nesukursim. Eh, eh, ačiū. Eh, ačiū pasisakiusiesiems, išgirdome daug įdomios informacijos. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad pavėlavau. Buvo biudžeto kontrolės komiteto posėdis ir reikėjo aptarti koordinatorių aktualijas. Turiu pripažinti, kad ES institucijos vis tik yra atsakingos už mokėjimų vėlavimą. Ir ne visos institucijos laikosi ES teisės aktų dėl apmokėjimo laikų. Mes kalbame apie nacionalinio ligmens politikų veiksmus įmonių. E, veiklą nacionaliniu ir vietos lygiu ir kalbame apie tai, ką to lygmens įmonės turėtų veikti. Bet tuo tarpu įmonės neturi priemonių išsieškoti vėluojančių mokėjimų, nes e, administracija joms nemoka tada, kada reikėtų. Kalbant apie verslo santykius, verslo su verslu santykius, vadinamosius B2B, aš girdėjau tam tikros informacijos e, apie komunikatus, apie priemonės, kurios leis e, atskleisti bendrosios rinkos ypatybės. Turbūt ta informacija yra naudinga, bet nepamirškime, kad egzistuoja MVI asociacijos, kurios, mano nuomonė, e, yra tinkamiausia vieta pradėti informavimo kampanijas tarp jų narių. Tarp kitko, e, galiu pasakyti, kad e, kadaise prieštaravau prievalėms, kurios buvo primetamos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad turi būti sukurta apskaitos sistema. Šiandien matome, kad labai daug MVI susiduria su sunkumais dėl šio reikalavimo. E, jos turi rimtų problemų santykiuose su mokesčių inspekcijomis ir tais atvejais reikėtų pradėti galvoti apie e, paslaugų tiekimo e, atskaito, apskaitos porį, detalumo poreikį. Aš pats e, esu susipažinęs su nemažai mažų ir vidutinių įmonių, kurios dabar turi sunkumų dėl buhalternės apskaitos, dėl finansavimo. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip per naująją kadenciją galėtume sukurti naujų reikalavimų apskaitos sistemai. Vakar mes minėjome pono Tarabelos pranešimą apie mytybos grandinę. Buvo įvardinta visi eilė sunkumų, kuriuos reikės pašalinti e, per šią ir per vėlesnės kadencijas. E, Be to, pono Taravelos pranešime buvo kalbama apie tarpininkavimo galimybę. Ir čia mes kalbėjome apie vėluojančius mokėjimus, apie nelegalią praktiką. Manau, kad turėtume aiškiau apibriežti santykių tarp įmonių reglamentavimą. Jos turi išlaikyti gerus santykius ir aš žinau, kad kai kuriais atvejais yra atsisakoma taiksyti su vienokia ir kitokia praktika ir e, dėl to iškyla sunkumų MVI bendraujant. E, turėtume atitinkamai galvoti apie tarpininkavimo MVI e, vaidmenį, galbūt apie šiandien, šiandien ar apie tai nekalbėkime, bet man atrodo, kad bendrai tarpininkas būtų naudingas, ypač vėluojančių mokėjimo atveju. Be to, e, Niderlanduose mes turime Niderlandų MVI asociaciją, tinklą. Ir dažnai šiame kontekste mes girdime kad yra kalbama apie mokėjimų vėlavimą. Konkretus skaičiai yra paminimi. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra tarpininkauti. Ir aišku, visų pirma, mes turime gerbti konfidencialumo reikalavimus. Mes negalime iš karto įvardinti susijusių šalių pavadinimais. Mes turime kalbėti apie konfidencialumą ir duomenų saugumą. Norėčiau prisiminti tai, ką pakartoti, tai, ką girdėjau iš kai kurių mažų ir vidutinių įmonių. Kalbu apie tas įmonės, kurios turi sezoninių darbuotojų. Dalis darbų yra atliekama tik žiemą, o atlyginimai ateina žymiai vėliau. E, čia reikėtų taip pat galvoti apie lankstumą ir e, prisitaikymą. Marko Zulo, you want to ask? Okay. Then I... Marko Zulo. Dabar galimybė kalbėtojams šią temą trumpai atsakyti į klausimus arba pasidalinti savo pastebėjimais dėl išsakytų komentarų. Ponas Hendriks. Ačiū pirmininkė. Nebuvo daug klausimų. Uh, Noriu pasakyti, kad aš tuo klausimu, tais klausimais užsijimu nuo 93 metų ir vis dar bandau patobulinti direktyvą. Tai tikrai problema ir aš jau visą tai, ką šiandien girdžiu, esu girdėjęs anksčiau santykiuose su didžiosiomis įmonėmis problemų yra. Ir kaip sakiau, mes, manau, turime mąstyti novatoriški, žvelgti plačiau, e, remtis konkurencijos teisę ir sąžiningą priekybą. Aš nemanau, kad laisvas pasaulis kažkaip nukentės, e, jeigu mes priversime stambesios įmonės įvykdyti mokėjimą per 60 dienų, nes problemų yra. Kaip jau sakiau, Niderlanduose ir egzistuoja prievolė stambiosioms įmonėms sumokėti MVI per 60 dienų. Visais kitais atvejais tarp mažų įmonių santykiuose galima užtikrinti sandorių sudarimo laisvę, bet reikia imtis konkrečių egzistuojančių problemų E, vėlgi, kalbėdamas apie mažas ir vidutinės įmonės, noriu priminti, kad mes nuo, papradžių, nuo pat pradžių akcentavome, kad dažnai MBI net nesinčia savo e, sąskaitų apmokėjimui, bet ponas Dejong apie tai kalbėjo, tai atsakomybė tenkanti verslo organi įmonė organizacijoms, nes problema nesisprendžia. E, Pavyzdžiui, Suomijoje 3 iš, 3 iš 4 verslo įmonių susitaikė su ilgesniu apmokėjimo terminu, nei joms norėtųsi. Kažką reikia daryti. Pone Dejong, atsakydamas apie jūsų klausimą, jūsų klausimą apie tekstilės sektorių organizaciją, savo organizaciją mes tai svarstėme, nes mes atstovaujame įvairius sektorius tekstilės sektorioje, kaip jūs ir sakėte, gali iškilti specifinių problemų. Bet sprendimas būtų neremti sektoriniu požiūriu, galima apie tai mąstyti, kaip Prancūzijoje. Dažnai sektorius nėra tinkamai apibrieštas ir atskirtis tarp sektorių nyksta. Kita vertus, kalbant apie tekstilės sektorių, Aš nemanau, kad mažmenininkai, kuriuos atstovaujame, galėtų užsitikrinti sumokėj, 90 dienų sumokėjimo laikotarpis, laikotarpį ilgiausia, ko, ko jie gali tikėtis, tai 60 dienų, bet mums reikia lankščių teisės aktų daugumai įmonių. Ir daugumai įmonių problemų kaip ir neiškyla, bet yra konkrečių specifinių problemų, ir apgalėstauju dėl to, bet neišgirdau aiškaus atsakymo iš didžių įmonių, aiškaus sprendimo, vis dar laukiu to. Negali to išspręsti pasitelkęs vienetišką požiūrį, nes jos yra pernelik stambios, kad būtų galima jas sugėdinti ir todėl turime ieškoti sprendimo. O kalbant apie viešasias institucijas, manau, kad turime ieškoti spragų čia Antrojoje, antrosios temas aptarime kalbėsime apie viešasias institucijas. Dabar ponas Kastado. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti ponios Grapinį pasisakymą. Jūs tiesiogiai komentavote situaciją santykius su stambiosiomis įmonėmis. Jas ir atstovaujame. Ir be to šiam, čia norėjau pristatyti tikrąją situaciją, pakalbėti apie tai, kas vyksta Ispanijoje. Ir komentuodamas 2011 direktyvos sukurtą sistemą, aš kalbėjau apie vidinę priekybą, kuri šalyje pas mus veikia sklandžiai, atsižvelgiant į tas aplinkybės ir sąlygas, kurios yra, visi su to susitaiko ir jokių konfliktų neiškyla tarp atskirų ekonominių subjektų. Mes nebandome kažkaip tai apginti, pateisinti savo sektorius, bet tiesiog kalbame apie tai, koks yra, kokia yra reali situacija. Be to, Ispanijoje veikia egzistuoja teismai, kuriuos gali kreiptis visi ekonominiai subjektai, mažesni ir, ir stambesni, bei taip pat yra administraciniai apsaugos mechanizmai, kuriuos gali pasitelkti visi. Pavyzdžiui, maisto produktų tiekimo grandinėje Žemės ūkio ministerijoje veikia atskira tarnybė laika pavadinimu, kuri nagrinėja anoniminius skundus, pavyzdžiui. Ir sistema veikia. Ir apžvalgose, kurios parengiamos metų pabaigoje paaiškėja, kad e, labai nedaug atvejų mokėjimai vėluoja arba mokėjimai yra neįvykdomi. Kaip tai bebūtų, norėčiau pasakyti, kad mes, na, žinoma, mes už tai, kad mes ne už tai, kad būtų peržiūrėtumėte direktyvą, bet mes norėjau akcentuoti, kad pas mus yra įdėkti mechanizmai e, dėl direktyvos įgyvendinimo priežiūros. Numatytas visų subjektų, visų sandorio šalių teisės ir jeigu direktyva neįgyvendinama, tai ne dėl direktyvos turinio, bet dėl to, kas daroma ar ko nedaroma, kad ji būtų įgyvendinta. Mhm Ir būtent valstybės narės turi sukurti reikalingas priemonės, kad būtų įgyvendintos tos nuostatos, kurios yra patvirtintos. Ir galiausiai sutinku su pono Sulik išsakytomis mintimis. Mes ir ES visų pirma turi ginti laisvos rinkos principus. Ir kaip jau buvo pasakyta, mes ne, nesame už valstybės kišimasi, tačiau kai susidaro situacija aplinkybės, kurios pateisina tą kišimasi, tuomet reikia imtis proporcingų priemonių, kurios, patei, kurios atitiktų siekiamo, siekiamą tikslą. Ir čia kalbant apie prekybos verslo sritį, reikia nuostatų, kurios užtikrintų apmokėjimų terminus, uh, nuostatų, kurios užtikrintų, kad būtų laikomasi sudarytų sutarčių, ypač kalbant apie pardavimus į nuostolį, suvokiant, kokias, pažiūrėjau, reklamos kampanijas reikia renkti. Galbūt reik, kartais susidurėme su labai neproporcingu kišimosi mastu, nors kartais tai daroma. E, teigiant, kad taip daroma ES labui. Pone Morten, aš nemanau, kad kas nors e, čia kas nori kurti socializmą ar komunizmą, tikriausiai jūs tai norėjote pasakyti, bet, bet manau, mes siekiame daug, daug maž vienodų lygių galimybių visiems rinkos veikėjams. Ar kas nors čia yra iš Švedijos, atstovauja Švediją? Ar teisingai, ar, ar ne, ne, ar teisingai teigiu, sakydama, kad Švedijoje yra atlyginimų skaidrumas. Galbūt tai būtų sprendimas. Jeigu niekam ne, nekyla problemų, kad e, vėluojami mokėjimai, galbūt tai būtų sprendimas. Thank you. So, um, I propose that we now uh, go to... Dėkuoju, o dabar siūlau prie antrosios dalies, kur mes aptarsime e, valdžios, viešos valdžios įstaigas ir jų santykius su verslu. Pirmiausia, Braminė iš ICOM. Prašome žodis jums. Labadiena, gerbiami ponai, gerbimas ponios. Galiu kalbėti e, laisvai, nes tai, ką pasakysiu jums, yra mano verslo istorija. Aš dabar išklausiau, išgirdau, kad yra bandoma permesti atsakomybę nuo didžiųjų iki į mažasias įmonės. Manau, e, maž, mažas verslo įmonės yra tiesiog verslo stuburas Italijoje, turbūt ir kitur. Ir pavyzdžiui, e, jeigu įmonė gauna uh, pinigus po 60 dienų ir sumoka mažam tiekėjui po 150 dienų, tai tikrai yra netoleruotina, tai neteisinga. Ir viešo vieš administracija taip ir daro. Mano verslo istorija apie tai ir kalba. Aš turėjau verslą, buvo įkurta 73 metais mano įmonė įkurta. Ir buvo dizaino mm, statybos ir atlikų tvarkymo įmonė. Apie 90 procentų mano verslas buvo susijęs su viešaisiais pirkimais. Aš mm, tiesiog sudarydavau e, sutartis, gaudavau sutartis mm, Sicilijoje, kai buvo šiukšlių krizė ir vietos valdžia buvo mano klientai, man mokėdavo po to, kai atol buvo e, sukurtas, tai yra optimali, optimalus teritorinis dydis. Mm, tai buvo konsorcijumas, kur mokama už, e, mokama už tuos e, mokesčius, kurie surinkti už šiukšlių dėkimą, bet galiu paskui viskas sužlugo ir man sumokėjo labai nedaug ir mano skolos pradėjo aukti. Aš tikėjau savo verslu ir tikėjau valstybę ir galvojau, kad anksčiau ir vėliau man vis dėlto sumokės. Turėjau imti paskolą namui 150 tūkstančių eurų ir galiausiai aš turėjau imti dar vieną paskolą ir, e, ir, ir biurams, tai aš investavau į namą, kur gyvenu ir biurą, kur dirbu. Ir reikėjo didžiulių pastangų. Mano mažas verslas galėjo pasiekti 5 milijonų per metus apyvartą. Bet ne vien tik tai e, valdžios įstaigos man nesumokėjo, bet e, aš galiausiai turėjau dirbti nuo aušros iki sutemos, nes mes teikiam viešasias paslaugas. Todėl aš investavau savo asmeninius pinigus į verslą, kad darytume pažangą, bet galiausiai nebegalėjau to daryti ir 11 metų, kovo 24 dieną, aš turėjau paskelbti, kad mano verslas nemokus. Aš turėjau mm, eiti, kreiptis į teismą ir mokėjimai vėlavo 140-150 dienų, bet ir netgi 4 metus. Tai pavyzdžiui, Raguzda regione atliekų tvarkymo konsorciumas vėlavo. Taigi aš prašau jūsų, kad jūs kažką padarytumėt, kažką nuveiktumėt. Ir mano labui, ir tų labui, kurie Italijoje rizikuoja, kad jų verslas bus uždarytas ne dėl jų kalties, bet dėl tų kurie sumoka mm, ir, ir kas bus, nes 150 e, žmonių Italijoje nusižudė sužlugusių verslai. Ir aš esu iš Italijos, bet aš manau, kad aš esu Europos pilietis, todėl atvirai klausiu ir prašau, kad galėtumėte į, nustatyti priemonės, kad žmonės, kurie turi uždaryti savo verslą, baigti verslą ir ne dėl savo kalties, tai reikia jiems už tai atlyginti žalą. Nes valstybė biudžetinėmis priemonėmis žudo verslininkus. Mano verslas buvo, mano nusavybė buvo išparduota e, aukcijonė ir prieš mėnesį mane išmetė iš mano paties namo. Dėl to, kad pasitikėjau valstybę ir aš nenorėjau atleisti darbuotojų, turėjau labai mažai darbuotojų, bet mažas verslas yra kaip šeima, visi tai žinote. Yra du, trys vaikai ir čia yra panašu ir su verslu. Na, bet galiausiai ir man, ir jiems e, buvo blogai, taigi prašau, jūs padarykit ką nors. Labai ačiū už šį liudijimą. O kitas kalbėtojas yra ponia Pecinį Didžeronimo, irgi verslininkė iš Italijos, Dasi RSL. Prašome. Norėjau padėkoti e, poniai Larikomi, kad pakvietėte mane į jūsų posėdį dalyvauti šitose klausimuose. Na, aš kalbu emocingai, kadangi klausimai, kuriuos iškėlė ponas Braminė, yra tokie pat kaip ir aš, tiesiogiai patyriau. Tai tikrai man kelia didelius jausmus. Na, ačiū, kad iš, išklausysite mane ir ačiū, kad suteikėte galimybę papasakoti apie savo e, patirtį. Aš esu Rosela Pecino Džeronimo, gimiau Sicilijoje, Katanijoje ir studijavau toli nuo namų. Paskui grįžau į Kataniją, į Siciliją, kadangi ten mano šaknis, mano šaknis kvietė mane grįžti namo. Aš mėginau pagerinti mano regioną, mano teritorijoje ir dirbti e, ties e, aplinkos saugos higiena. Taigi mano darbas yra aplikų rinkimas, šiukšlių rinkimas miestuose. Mano e, įmonė vadinasi Dasti, ten dirbau 40 metų, dirbau kaip ekologija ir mes e, apdarojame ir mes renkame visokio, visokių rūšių atlikas aš esu tiesiog užkėtėjusi aplinkos saugos darbuotoja ir aš jaučiuosi kovotoja. Aš dirbu tam, kad kovočiau už geresnį pasaulį. Turiu šeimos verslą. Šiuo metu mes turim 40 milijonų apyvartą, 700 darbuotojų ir kaip ponas Braminė Mes e, dirbame su e, valdžios įstaigomis ir su tais, apie ką kalbėjo ir ponas Braminį, tai sukelia daugybę problemų, daug klausimų verslo savininkams ir visiems darbuotojams, kurie dirba pas mus. Per tuos septynis metus aš išleidau 7 milijonus eurų aš, aš sukūriau e, savo savo firmai tokį didelį įvaizdį, pati, pati mana, manim pasitikė. Man padėjo ir bankai, bet padėjo ir tiekėjai, tai reiškia, buvo tam, tikra, vir, tam tikras virtualus tinklas, kurį mes sukūrėme. O dabar vėlgi stovime ant kojų Bet Italijoje padėtis yra tokia, kaip sakė ir ponas Braminį, įmonė, kuri teikia viešasias paslaugas, kaip ir pavyzdžiui atliekų rinkimas, negali pateikti negali nutraukti paslaugų teikimo, netgi jei e, už tai yra nesumokama, bet jie turi mokėti darbuotojams tam, kad išliktų rinkoje, turi e, mokėti draudimo įmokas ir mokėti mokesčius, tai kas priklauso sumokėti valstybei. Bet e, kol gaus iš kažkokius pinigus ar iš bendruomenės, ar iš regiono, ar iš konsorcimo, reikia įrodyti, kad atliko visus, atitiko visus reikalavimus, kad nevėlavo mokėti draudimo įmokas, socialinio draudimo įmokas arba, e, arba mokesčius. Na kaip gali būti taip, kad įmonė, kuri turi tik tai vieną klientą, tai yra valstybė, valstybė o valstybė nema, nemoka, tai kaip tada mokėti mokesčius? Logiškas sprendimas ir tai na, nėra tai, kad vien tik tai valstybė nemoka nesumoka, bet pavyzdžiui buvo tokia, toks kontraktas, sutartis, kur numato, jog bus sumokama 30, per 30 dienų nuo vieno mėnesio faktūrų. Na, bet to nesilaikoma, nėra tokios galimybės, aš negaliu e, nebeteikti tokių pas, paslaugų, taigi nėra kažkokio tokio, kad būtų abipusiai abipusė vienodos sąlygos. Kai aš mokiausi, studijavau, tai ir teigia, kad sutartis turi būti naudinga visiems, o dabar aš turiu daryti viską, dirbti, mokėti darbuotojams, investuoti ir mokėti visą laiką punktualiai, o valstybė, kuri gauna iš manęs paslaugas, gali, daro tik tai vieną, turi vieną dalyką, turėtų e, sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo, bet to nedaro ir neturi net jokio susidomėjimo, neturi intereso. E, kad man sumokėtų. O tai yra ne biudžetinė skola bendro, bendruomenė, o yra nemokama. Nemoka mums netgi, jeigu yra kreipiamas į teismą. Teismo procesas Italijoje gali trukti 20 metų. Taigi dirbti Sicilijoje tai yra milžiniška rizika. Taigi tai, ko aš prašau iš Europos Sąjungo, atsižvelginti tai, kad jūs jau daug kartų e, atkreipėte dėmesį, tai yra tai, kad Italijoje laužomi teisės aktai ir vėluoja mokėjimai. Na, iš tikrųjų, Italija nieko nenori taisyti, Italija nieko nedaro. E, nesvarbu, kas bebūtų kalbama Briuselėje, Italijai tai visai nerūpi. Taigi praktiškai reikia kažką daryti, kad Italijoje mokėtų taip, kaip priklauso per 30 dienų, jeigu taip yra pasakyta sąskaitoje. Taigi reikia kažką daryti, kad terminų būtų laikomasi. Na, vėlgi, kaip ir mano atveju, 45 dienos maksimum, o 30 normaliai. O jeigu tai nebus, to nebus laikomasi, mes negalėsim dirbti. Tu reikia laikytis reikalavimų, bet kas turi mm, rodyti pavyzdį valstybė, o valstybė atrodo, kad turėtų būti pirmoji pirmoji, kur teiktų gerą pavyzdį piliečiams, ji tuo tarpu leidžia piknaudžiauti valdžią, ne tik tai nesumoka, bet nemoka jokių palūkanų, o sako, kad tu turi mokėti viską visus mokesčius, visus, visas įmokas kas mėnesį, tam, kad mes tau leistume veikti mūsų, mūsų teritorijoje. Taigi mes turim mokėti punktualiai Ir mes prašytume štai ko. ES privalo priversti Italiją tam, kad e, atlygintų mums žalą, mums nuostolius, nes yra, pavyzdžiui, kažkoks e, kreditas, e, paskola, kurią mes teikiame valstybei, bet iš kitos pusės kiekvieną kartą iš mūsų pusės atsiranda skola valstybei. Taigi mes turim kažkaip tai gauti kompensaciją, žalos atlyginimą, kad negalime apsunkinti įmonių įvairiais mokesčiais, nes mes mokame palūkanas, o valstybės atveju tos palūkanos vėluojant mokėjimams siekia daug. Tai kaip 40 procentų nuo įstatinio kapitalo. Taigi, kaip įmonė veikia, kaip jin gali tvarkyti biudžetą, kaip veikti įmoniai, kad tos 40 procentų papildomai mokėti be visų kitų išlaidų. Taigi supraskime, kad praktiškai e, mes iš tikrųjų galim tik bankrutuoti nes, na, galbūt stebuklas atsitiktų. Taigi, supraskite, bendruomenės vietos savivalda gali pasakyti, kad neturim pinigų, na kaip yra. Yra iš įmonės pusės kreditas, pavyzdžiui, Pinkopalo, tai bendruomenė arba vietos valdžia teigia, kad dabar yra mokama ir man pasiūlo, kad e, reikėtų pasakyti, kad na galiu už, už tave kažkiek sumokėti, na bet jeigu aš esu įmonė, aš esu verslininkas, kuris turi mokėti darbuotojams ir darbo jėgos išlaidos yra, tai aš negaliu sutikti mokėti kažkokias įmokas, kuri, kurios siekia daugiau negu 50 procentų viso pelno. Na ir, ir, ir, ir viskas. Aš patekau tokią sunkę padėtį, o tuo metu pasakė, na tai palauksi 10 metų, kai jau baigsis bankroto procedūra, o kai visa procedūra baigsis, tai pirmia, svarbiausias skolas sumokėsim, o tada pasižiūrėsim, galbūt ir, ir jums sumokėsim. Na, pažiūrėsim, ar man pavyks. Bet mano advokatas pasakė, kad kitur kita administracija, kuri, kuri kur buvo įmonė, kuri irgi bankrutavo, tai procesas truko 10 metų ir atidėjo tą procesą dar dešimčiai metų. Tai rizika yra tokia, kad yra tūkstančiai eurų, kur, kur administracija man skolinga ir aš tų pinigų niekad nepamatysiu. Tai aš tikrai prašau ES kad, na, kaip čia pasakius, kad galėtų priversti Italiją tam, kad labai konkrečiai priversti juos tam, kad mes galėtume nepri, na, neturėtume mokėti mokesčių. Nu kodėl mes turim mokėti visokius draudimus ir, ir mokesčius, jeigu valstybė mums nemoka? Na tai yra nemanomas dalykas. Nu, tu man nemokė, aš tau turiu mokėti. Tai nėra sąžininga. Tai reikėtų, kad būtų pusiausvėra, kurią mes pasirinkome. Taigi štai ko aš prašau, jeigu įmanoma. Dėkui. Labai ačiū už jūsų aiškę žinią. Ir toliau paskutinis kalbėtojas yra ponia Finley iš nuolatinės Airijos atstovybės prie Europos Sąjungos. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad e, pasikvietėte šiandienos klausimą. Turiu visų pirma pasakyti, kad Airija yra greitų mokėjimų skatinimo pionieriai, ypač viešajame sektoriuje. Mes e, manome, kad valstybinės institucijos akivaizdžiai turi suvaidinti, parodyti pavyzdį, kaip reikia keisti kultūrą ir nuo vėlavimų pereiti prie e, punktualių mokėjimų. Aš norėčiau pakalbėti apie valstybės institucijų uh, mokėjimo verslui prievalės ir e, verslo įsipareigojimą dalyvauti nuolatinėme dialoge. Atitinkamas įstatymas Airijoje numato, kad valstybės institucijos turi sumokėti už prekes ir paslaugas per 30 dienų. Toks terminas yra nustatytas. E, verslo įmonių tarpusavio santykiuose 60 dienų tas terminas, jis gali būti pratestas, jeigu uh, yra ir rodyta, kad tai yra reikalinga ir jeigu tai nėra nesažininga tiekėjo atžvilgiu. Jeigu sutarties nėra, tada mokėjimas turi būti atliekamas per 30 dienų ir valstybinės įmonės verslui, ir verslo verslui. Nepaisant minimalaus statutinio 30 dienų reikalavimo, 2009 m. birželio mėnesį vyriausybėje buvo nuspręsta, kad vyriausybės departamentai institucijos turėtų savo tiekėjams mokėti per 50 dienų nuo sąskaitos gavimo. Toks buvo vyriausybės sprendimas. 2011 metais tas sprendimas buvo pratestas, išplėstas ir dabar jį galima taikyti platesniems įmonėm, e, viešosiams įmonėms plačiau, ne tik vyriausybės tarnybams, bet ir savivaldybių e, institucijoms, e, nešališkoms valstybės agentūroms ir panašiai. Taigi dabar 30 dienų išaugo iki 50 dienų. Visos, visi vyriausybės departamentai ir viešasis sektorius bendrai turi kas ketvirtį skelbti ataskaitas apie mokėjimus. Vyriausybė 2016 m. veiksmų plane darbo vietų kūrimui numatė patobulinti ir įgyvendinti geresnius viešojo sektoriaus buhalternės sąskaitos reikalavimus. Taigi dabar viešasis sektorius privalo atsiskaityti apie mokėjimų lygį, apie mokėjimų vėlavimą, palūkanas už tai ir kompensacijas už vėluojančius mokėjimus tas reikalavimas papildo jau dabar, jau anksčiau taikytą prievalę atsiskaityti apie mokėjimus atliktus per 30, 50 dienų, e, per 30, per 60 dienų ir panašiai. E, paskutiniai skaičiai, kuriuos turime apie 2018 metų pirmąjį ketvirtį, rodo, kad vidutiniškai 84 procentai sąskaitų yra apmokami per 15 dienų, o 96 procentai per įstatymę numatytas 30 dienų. Po vyriausybės sprendimo 2017 metais, taigi praėjusiais metais, vyriausybės departamentai ir atitinkamos valstybinės institucijos turi uh, vėluojančių palūkanų, vėluojančių mokesčių palūkanas mokėti automatiškai, jeigu mokėjimas uh, vykdomas pagal galiojančią sąskaitą, viršijant įstatymę numatytą 30 dienų terminą. Jeigu viršijama 30 dienų, automatiškai yra mokamos palūkanos ir kompensacija. Atskiri departamentai ir atitinkamas ministras turi užtikrinti, kad e, jų tarnybos ir viešojo sektoriaus institucijos tą sprendimą įgyvendintų Tai apima ir prievalę teikti aiškę informaciją apie mokėjimo praktiką, įskaitant ir skundų nagrinėjimą ir ginčių nagrinėjimo procedūras. Automatinis palūkunų ir kompensacijos mokėjimas iš valstybės departamento ir valstybinių institucijų yra traktuojamas kaip e, priemonė skatinanti e, punktualių mokėjimų kultūrą ir tikimasi, kad tokiu būdu bus sumažinta našta įmonėms, kad jos galėtų gauti kompensacijas tuo atveju, kai vėluojama mokėti. Yra numatytos vyriausybės gairės tuo tikslu, valstybės institucijos jo turi laikytis, vienas iš kalbėtojų apie tai e, minėjo yra sakoma, kad egzistuoja tam tikra uždelsimo taktika, bet mes turime procedūras, kaip išmokyti atsakingus pareigūnus, atsakingus specialistus, pagreitinti e, mokėjimo procesą, nesustabdant laikrodžio. E, verslininkų dalyvavimas ir testinis dialogas. E, turime konsultacinį komitetą, kuriame dirba verslo atstovai, taip pat mažų įmonių uh, ministerijos atstovai, yra svarstomos visos šioms įmonėms aktualios problemos. Airijos vyriausybė kelia daug iniciatyvų greitų mokėjimų srityje, aš apie tai buvau informuota. Dar vienas pavyzdys - greitų mokėjimų kodeksas. Tai yra geras pavyzdys, rodantis, e, kaip gali būti palaikytas dialogas. E, tas kodeksas išplaukia iš bendros Airijos kreditų valdymo instituto, mažų vidutinių įmonių asociacijos, mažų ūkininkų, smulkių ūkininkų asociacijos, Airijos verslo ir darbdavių konfederacijos, Airijos e, rūm, prekybos rūmų ir mokėjimų federacijos iniciatyva. E, šią iniciatyvą paremė Airijos e, vyriausybė Kodeksas yra skelbiamas internetinėme portale, kuris 2015 m. kovo mėnesį buvo sukurtas ir paleistas ir tikimasi, kad tokiu būdu pakeisime mokėjimo kultūrą. Ši iniciatyva yra ilgalaikis, besitęsiantis darbas. Mažiau negu 300 yra po šią iniciatyvą pasirašiusiųjų, bet e, tikimės, kad tas skaičius padidės, nes procesas dar tebesitėse. Visai neseniai turėjome stambių verslo įmonių prisijungimo pavyzdžių. Tos įmonės įsipareigojo mokėti labai punktualiai laiku. Labai svarbu, kad įmonės ir įmonės atstovaujančios institucijos aktyviai tokius planus skatintų. Apibendrinama, aš galiu pasakyti, kad e, viešasis sektorius turi rodyti pavyzdį. Kitos išeities nėra, mes iš savo patirties tą žinome, darbas niekad nesibaigia, tą irgi iš savo patirties žinome. Labai svarbu, kad e, verslo atstovai aktyviai dalyvautų ir atstovautų mažosioms įmonėms kad būtų skatinama paklausa tolesniems pokyčiams. Be to, turi būti vykdomos informavimo kampanijos, kad tas kodeksas būtų įtvirtintas. Centrinės vyriausybės tarnybos organizuoja e, švietimo kampanijas. E, kiekvienais metais airijos e, institucijos organizuoja e, verslo vykdymo e, seminarus, tai e, suteikia informacijos apie mažos įmonės valdymą, e, skaitant ir mokėjimus laiku. Nesame gavę jokių prašymų keisti teisės aktus. Manau, kad visi supranta, kad tas darbas yra testinis Mes rankų nenuleidžiam ir aš manau, kad tai paaiškina, kodėl nėra reikalavima keisti teisės sistemą. Anksčiau jau esame galvoję ir kažkas iš jūsų minėjo ir galvojame apie apie likviduosius viešuosius pirkimus. Tai iniciatyva, kurios ėmėmės ir esame pasirengę ją nagrinėti, kad padėtis tik dar, geriau padidė, pagė, dar labiau pagerėtų. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį vėl parlamentarams norėčiau pakviesti ponę Vaidel iš Europos komisijos įmonių generalinio direktorato pasisakyti. Uh, um, Ačiū, labas rytas. Noriu padėkoti Imko komitetui už šią puikią iniciatyvą imtis tokios svarbios temos, kuri svarbi ir mums, ir už suteiktą galimybę dalyvauti. Šiame renginėje visų pirma pasiklausyti, nes jūsų komentarai mums tikrai labai svarbus ir taip pat pasa, išsakyti savo pastebėjimus. Iš mūsų perspektyvos e, pavėluotų mokėjimų direktyvos įgyvendinimas, kuo pavyko, kuo pavyko ją pasiekti matome, kad reikalai pajudėjo, kad mokėjimų sąlygos tapo vienodesnės, vėlavimų skaičius sumažėjo, tačiau taip pat puikiai suprantame, kad kad padėtis dar tikrai toli nuo idealios ir kad dar reikia daug nuveikti. Matome, kad ir toliau dažnai vėluojama atlikti mokėjimus visose ekonomikos sektoriuose, bet tai ypatinga problema, žinoma, ten, kur aktyvi veikla 60 procentų įmonių ES mokėjimus laukia vėliau nei sutarta, nei nurodyta sutartyje. Tai e, ypač aktuali problema mažoms ir vidutinėms įmonėms. Verslo santykiuose tai aktualu, nes, kaip buvo minėta, tokiuose, sudarant tokius sandarius, viena iš pusių nebūtinai turi galimybių dėrėtis. Gyventi, tai reiškia, kad E, mažoms vidutinėms įmonėms sunkiau, paprastai joms daugiau problemų iškyla dėl grinųjų pinigų srautų ir vėluojantis mokėjimai dėja gali apspręsti įmonės e, išgyvenimo e, klausimą, nes dažnai viena iš keturių bankrutuojančių įmonių es bankrutuoja dėl tokių problemų. Mums taip svarbu ir vertinant kita, kitas politikos rytis, kitas paremti MVI, tai svarbu rengiant programas, užtikrinant, kad įmonės turėtų galimybę gauti, pasimti lėš kreditų. Ir ta vėluojančių mokėjimų kultūra Europos neigiamai atsiliepia ir komisijai tai išlieka prioritetu ir toliau skirsime tam dėmesio kokias išvadas padarėme ir kokių tolesnių žingsnių imsimės. Manome, kad reikia keisti direktyvą, nes tokių raginimų sulaukėme, bet svarstome, ar tai tikrai būtų tinkamiausias problemos sprendimas. Turime pamastyti apie štai ką. Ypač verslo, vertinant verslo santykius, Šiame sektoriuje direktyvos įgyvendinimo užtikrinimas išlieka bendra silpnaja vieta, nes ta, tuo turi rūpintis įmonės. Nėra inspektorių, kurie ateitų patikrinti ar nubaustų už tai, kad nesilaikai direktyvos ar jos neįgyvendini. Tenka pripažinti, kad įgyvendinimo užtikrinimas, ypač kalbant apie verslo santykius, yra sudėtingas dalykas. Vertinant viešosios administracijos ir verslo santykius ir gyvendinimo užtikrinimą, tai čia turime daugiau galimybių ir norėčiau padėkoti kalbėtojams šią temą ir pasakyti, kad mes pradėjome taikyti labai griežtą politiką valstybių narių atžvilgių ypač tų valstybių, kuriuose labai vėluoja mokėjimai. Ir kalbant apie Italiją, jūs tikriausiai žinote, kad Italija yra paduota į Teisingumo teismą dėl to, kad pažydinėja vėluoja, pavėlavusių mokėjimų direktyvą. Imamės tokių pažeidimų tyrimų ir prieš kitas valstybės narės, bet matome, kad kai kurios imasi priemonių gerindamos padėti. Kaip jau sakiau, bendrais bruožais direktyvos poveikis buvo teigiamas, tačiau egzistuoja tas struktūrinis aspektas, įgyvendinimo užtikrinimo aspektas. Kiti aspektai, kurie buvo minėti taip pat čia. Manome, kad turime labiau pasigilinti tai, pavyzdžiui, kaip geriau, kaip užtikrinti geresnį direktyvos įgyvendinimą ir pamastę prieėmė išvados, kad reikia geriau suvokti ir įsigilinti aptarti, dėl kokių priežasčių mo mokėjimai vėluoja, kodėl verslas nesumoka ir kokios našios priemonės padėtų geriau gyvendinti direktyvą ir siekdami geriau e, suvokti padėtį mano skyriuje Mano skyrius rinko informaciją, parengėme apžvalgą ir prašėme e, rangovų nurodyti e, dažniausiai pasitaikančias vėlavimo priežastis, turime apie tai informacijos. Tos, daugelis tų priežasčių buvo minėtos čia, pavyzdžiui, finansinis raštingumas yra toks dalykas. Tai problema. Taip pat kai kurių įgūdžių ir žinių informacijos stygius. Uh, kai kurie subjektai verslo nežino apie teisės, kurios numatytos jiems šią direktyvą. Kita priežastis - ilgas ir sudėtingas mokėjimo, ilga ir sudėtinga mokėjimo įgyvendinimo procedūra. Toje apžvalgoje taip pat aptarta aptartos situacijos ir priemonės e, egzistuojančios įvairiose valstybėse narėse ir buvo įdomu išgirsti apie Airijos pavyzdį. Uh, ką galima būtų nuveikti, siekiant užtikrinti pažangesnę mokėjimų kultūrą. Ir sulaukėme labai įdomių rezultatų, domydamis į šią temą noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Pavyzdžiui, siūlymas numatyti trumpesnius apmokėjimo terminus labai sėkminga priemonė, tai e, mokėjimų įgyvendinimo skaidrumas. Taip pat labai pasiteisina konkrečių sankcijų pritaikymas įmonėms. Ypač toms įmonėms, kurios nesilaiko numatytų terminų. Švietimas ir mokymai mažesniems ekonominiams subjektams, informavimo kampanijos, taip pat atlygis už tinkamą elgesį, už, už gerą elgesį. Taigi tai atveria mums, tai sutikia mums įvairiausių minčių ir galimybę toliau dirbti. Manau, kad turime būti išmanus ir nepamiršti, kad gyvendinimas yra sudėtingas aspektas. Turime ieškoti sinergijos su kitomis rytimis. Ir, pažiūrėjau, galėčiau paminėti nesažiningus prekybos metodus maisto prekybos grandinėje. Apie tai kalbėjome. Tai viena iš priemonių. Turime būti išmintingi, sumanus, mąstyti inovatyviai ir kalbėti apie papildomas lydimasias priemonės, kad e, tobulintume mokėjimų kultūrą Europoje. Na labai ačiū, aš penginsiu kalbėti trumpai. Aišku, taip pat ir iš airijos pavyzdžių, bet ir iš diskusijų, kad e, yra pasidalintosios kompetencijos ir ne viską gali išspręsti Europos Sąjunga. Ir, ir labai didelės nacionalinės kompetencijos ir vyriausybė yra labai svarbu, jų darbas svarbus tinkamai ir etiškai taikant nuostatas. Ir vienas iš neigiamas pavyzdys iš valstybės, kuri nemoka, tai negali skatinti įmonių irgi nemokėti. Na, galime patvirtinti direktyvas, mes galim galvoti apie labai e, ilgą gerą sąrašą ir, ir juodą sąrašą bendro, nemokančių bendrovių. Na, man aišku, aš gyvenau socialistiniai šaly, tai nekalbam apie komunizmą ir socializmą, bet turė, neturėtų būti nei anarchijos, nei chaoso irgi ir neturėtų būti galingiausiųjų valia. Ir valstybė irgi turi interesą įkištis ten, kur yra disbalansas ir dabar komisija taip pat turėtų įsikišti ten, kur valstybė nevykdo savo e, prievalių. Išgirdome ir tragiškus pavyzdžius Italijoje, visose šalyse tokių tragiškų pavyzdžių pilna. Ir manau, kad vyriausybės atsakomybė, valdžios atsakomybės yra, turi būti vykdoma ir tai turėtų prižiūrėti komisija, nes tai yra vidaus rinka. Žinoma, panas Sulik nori kažko kito, bet e, valstybė palieka jūs vienus ir jūs darykit, ką norit. Ir e, vilk, žiūrkių lenktynės, bet yra e, vidaus rinka, kuri turi funkcionuoti etiškai ir sąžiningai. Kai kalbam apie verslas verslui arba didelį įmonę mažą įmonę į santykius, tai tikrai reikia keisti direktyvą ir žiūrėti, kas naudinga MVI ir taip toliau. O šį rytą mes balsavome dėl mano pranešimo dėl to, kad 80 tūkstančių turėtų būti, turėtų būti skirta MVI, reikėtų žiūrėti, e, ką galim padaryti švietimo, mokymo srityje ir finansinių e, paslaugų tiekimo, apmokymo, tai čia irgi labai svarbu. Ir mes kartais nepripažįstam, kad didieji turi galę prieš mažuosius, reikėtų tai išspręsti. Išgirdome ir neigiamų pavyzdžių apie tai, kad valstybė e, galvoja, kad jeigu valstybė moka dideliai bendroviai, o didelė bendrovė turi e, rangovų, subrangovų, tai kaip valstybės biudžetas gali patikrinti, ar sumokame subrangovams ar ne pinigai ateina iš valstybės biudžeto ir turėtų, turėtų patekti ir mažosioms įmonėms. Tai ne, negali būti taip, kad didžioji įmonė gauna pinigus iš valstybės ir nemoka tiems smulkiesiems mm, subrangovams. Taigi tai netoleruotina, čia reikia e, kažko imtis. Ir kai dėl šio pakeitimo aš tikiuosi, kad komisija tam pritars, labai aukštai dėkui ir dar kai dėl MVI atstovų mes nenorime, na aišku, dėkui, kad atėjot, bet mes neturim atmesti didelių įmonių, išskirti didelių įmonių. Vyko diskusijos Sinte frakcijoje ir manau, kad reikėtų surasti funkcionuojantį veiklų sprendimą. Mažos įmonės sukasi aplink didžiasis įmonės ir reikėtų žiūrėti, koks yra santykis tarpusavio, kaip didžiosios įmonės bendrauja su savo subrangovais. Negalim e, leisti, kad mažosios įmonės net negautų žaliavų ir taip toliau. Taigi manau, kad čia e, šio klausimu turėtų dar rimtai pagalvoti. Na, labai ačiū. Na, jūs man primetate dalykus, kuriuo aš niekad nesakiau. Aš nesakiau, kad visi daro, ką nori. Ne, ne taip kaip laukiniuose vakaruose. Mes negyvename kažkur atvir tuščioje erdvėje, bet mes negyvenam reglamentuotam pasaulyje, yra per daug nuostatų ir jeigu kažkas neveikia, tai manykit, negalvokit, kad bus dar viena taisyklė ir dar viena nuostata ir viskas pasitaisys. Bet esmė, kad reikia įgyvendinti jau galiojančias nuostatas, kad tai veiktų. Išklausėme ir komisijos atstovę. E, komisija gali kištis, jeigu yra tokie atvejai, kai, kaip minėjo ponia iš Italijos pietų yra kasmet skiriama milijardus eurų ir jie eina iš Europos Sąjungos. Tai gerai, tiesiog įgyvendinkim galiojančius teisės aktus, tegul komisija veikia. Tegul, na, kažkaip pastumė, tu, paragina tuos, tuos administracijos e, atstovus, kad mokėtų e, įmonėms. Ir jeigu, pavyzdžiui, dabar neturim galiojant įgyventinančių nuostatų, tai priimsim naujas nuostatas ir visi puls jas įgyventinti. Taigi taip nebus. Toliau dėl ponė Mertin. Aš, e, aišku, ne, neįtariu, kad jūs norit sugražinti socializmą. Jūs esate per jauna, neprisimenat, kai buvo. Bet kelias į pragarą pragara grįstas gerais norais. Aš čia nieko neįtarinėjau ir niekam nenoriu pasakyti, kad mes nu, kažką darnėjom, bet noriu pasakyti, kad ne viską galima priversti, kuriant naujas nuostatas. Tai tokia iliuzija, per ko čia yra ES. Bet pati ES nesumokėjo milijardų eurų, bet galvok, negi galvojat, kad priimsit naujas nuostatas ir bus idealus pasaulis, bet tai taip nebus tikrovė rodo, kad taip, ne, taip nebūna, taip nėra. E, labai ačiū. Na, e, gal nebuvo labai daug realių klausimų, bet buvo išgirdome antrame raunde e, pavyzdžių, sukrečiančių pavyzdžių, kas gali neveikti ir ką galim padaryti, kad būtų taikoma geroji praktika iš Airijos. Taigi aš norėjau padėkoti visiems, žinoma, visiems kalbėtojams, svečiams, kurie dalyvavo mūsų klausimuose. Linkiu visiems sėkmės. Ir girdit, išgirdote, kad Europos komisija imasi reikalingų žingsnių Taigi dėkoju Jums visiems už tai, kad atvykote pas mus, dėkoju nariams, parlamento nariams ir žinoma komisijai. Ir dabar manau, kad galime baigti šitą posėdį. Ir tai yra paskutinis mūsų posėdis prieš vasaros atostogas. Dėkoju sekretoriatui iš puikiai, puikų darbą per pastaruosius keletą mėnesių. Taip pat Pirmininkė dėkoja vertėjams, labai ačiū visiems ir ką dar galiu padaryti, tai palinkėti visiems labai gerų vasaros atostogų. Taigi labai dėkui ir susitiksim ir pjūti.